Colleagues, good afternoon. Can I bring the meeting of the transport and... Labadiena, kolegos. E, norėčiau pradėti transporto komiteto posėdį. Turite darbo tarkės projektą ateinančiam dviem dienom. Darau prieldą, kad visi labai patenkinti tuo projektu. Taigi, ačiū. Toliau protokolo tvirtinimas. Ar turi kas nors kokiu nors klausimą ar pastabų dėl praeito posėdžio protokolo. Atrodo, kad taip pritarta. Ačiū. Toliau. Pirmasis geležinkelio paketas, pakeitimų svarstymas, pranešė ponė Sarkianė ir žodis jums. Sì, grazie Presidente. Dunque, vorrei presentare un po' alla Commissione. Ačiū pirmininkė norėčiau pristatyti komitetui dabartinę naujausią situaciją susijusią šią temą. Šešėliniai pranešėjai aptarė kai kuriuos klausimus ir susitarė dėl kompromisų peržiūrėjimo procese, pavyzdžiui, dėl reguliavimo institucijų, dėl deleguotų aktų, dėl finansavimo, dėl 13 straipsnio. Dėl reguliavimo buvo nuspręsta, kad reguliuotojas taip pat turi prižiūrėti konkurenciją, kad būtų išvengta E, diskriminacijos turi būti sudarytos vienodos sąlygos. Taryba, kai kalbame apie reguliavimą, turės sulaukti nacionalinio parlamento pritarimo ir turės būti patiktos adekvačios interesų deklaracijos, turi būti e, nefinansuojama vyriausybės e, ir neturi dalyvauti jokios viešosios E, valstybinės įstaigos. E, na, e, ir taip pat gaus informaciją per vieną mėnesį turbūt patiktusios detalės. Komisija buvo informuota, tu, turi būti informuota apie bet kokią galimą diskriminaciją ir tada komisija pareikalaus, kad pokyčiai būtų padaryti. Per mėnesį nuskundo pateikimo, e, reikėtų šitą klausimą išnagrinėti, arba laikotarpis gali būti pratęsas dar vieną mėnesį. E, jeigu, taip pat turime stiprinti nacionalinių reguliavimo institucijų e, gebėjimus ir pradžiai bent jau sukurti tinklą nacionalinių reglamentuotojų, kad jie visi suteiktų informaciją apie savo veiklą. Taigi vyks reguliarų sutikimą su komisija. Čia yra svarbu, kad komisija sudarys sąlygas reguliavimo institucijų atstovų dalyvavimui, jeigu reguliuojančiosios institucijos pačios negalės e, įvykdyti savo e, galiojimą. Ir e, taip pat komisija turėtų nustatyti tam tikrus įgaliojimus, pagal kurias reguliavimo institucijos galės pagal savo e, veiklos kompetenciją nagrinė apie skundus e, įvairiose procedūros etapuose bus vertinamas e, geležinkelio paslaugų kaštai, daug kitų dalykų, tiek kiek tai priklauso nacionaliniam reguliuotojui. Toliau dėl kito klausimo, dėl finansavimo. Pagal kompromisą infrastruktūros valdytojas patvirtins verslo planą, kuris apims investicijų ir finansavimo planus. Vėlgi konsultacijos vyks nediskriminacinių pagrindų. Valstybės narės iš savo pusės užtikrins, kad e, infrastruktūros e, valdytojo sąskaitose nebūtų finansinio deficito du metus iš eilės ir e, užtikrins pusiausvyrą arba kažkokio paskirtimo balansą tarp pelningesnių veiklos ryčių ir tų, kurios yra nuspelingesnis skaitant taip pat ir e, valstybės teikiamą finansavimą, e, ilgalaikės paskolas su fiksuotam palūkonom ir panašiai. Pagal 13 straipsnį, vėlgi mes nagrinėjome 13 straipsnį su šešėlinis panašiais praeitame posėdėje, kompromisinėme pasiūlyme numatyta, kad turi būti užtikrintas e, nediskriminuojama prieiga prie visų gelčinkelio infrastruktūros objektų. Infrastruktūros valdytojai turi suteikti galimybę visom, visiems vežėjams, visoms geležinkelių įmonėms e, e, šitokią prieigą, prižiūrint reguliavimo institucijoms. Na ir labai svarbu, kad e, nacionalinis reglamentuotojas nustatytų galutinį terminą, iki kada turi būti užtikrinta prieiga prie pagalbos centrų. E, jeigu tokių paslaugų nebus teikiama, jeigu bus e, prieiga kaip nusribojama, centrai galės kreiptis į kitus e, alternatyvius tiekėjus, kurie finansiškai ar bei techniškai būtų pajėgus tai padaryti. Jeigu nebus alternatyvų, tada būtent reguliuotojas perims e, valdymai savo rankas ir imsis sureikim priemonių, e, kad būtų patenkinti tinkami čia numatyti reikalavimai. Jeigu metus e, infrastruktūra nebus naudojama, tai geležinkelių įmonės gali perimti savo žinion ir naudoti tokią infrastruktūrą, nebent e, valdytojas gali parodyti, kad buvo svarių priešų, dėl ko metus e, objektas nebuvo naudojamas. Na tai tiek būtų iš intensyviausių diskusijų ir tokie yra dabar parinkti kompromisiniai sprendimai ir apie tai daugiausiai kalbėjom su šelniais panašiais. Po viso šito mes e, turėjome dar vieną surinkimą su šelniais panašiais. Ir e, čia bus kalbama apie trečią, septintai priedus, 31, 32 straipsnius, 13 straipsnį, 18 straipsnį, 9 e, priedą, toliau pirmąjį A priedą, 6-7 punktus ir e, diskusija taip pat dėl pakeitimų susijusių su rinkos tvarimu. Štai e, e, toks būtų mūsų veiksmų planas ir tiek aš jam norėjau pranešti. Labai ačiū. Toliau. Pipet atstovas. Ponas Kun, ačiū ponė pirmininkė ir ačiū poniai pranešėjai, poniai Sarakianį. Temas sudėtinga Europos geležinkelių erdvės atverimas ir liberalizavimas ir reikia čia atsižvelgti į daugelį dalykų, siekiant rasti pragmatiškus, praktiškus sprendimus. Nekartosiu to, ką jau visiškai teisingai pastebėjo pranešėja. Dabar pat proceso įkarštis ir jau finansavimo klausimais, valstybinarių nešo klausimais jau suartėjo pozicijos, taip pat ir reguliuojančioji institucija jau ryškėja. Tai turėtų būti ta institucija, kuri užtikrintų visiems rinkos dalyviams prieigą prie rinkos. Ir čia svarbu, kad tas nacionalinis reguliuotojas nebūtų apkrautas pernelyg um, daugeliu, pernelik daug darbų jam būtų priskiriama, ataskaitas reikėtų rašyti ir panašiai. Tiesiog reikėtų tikrinti kainas, jų dydį, taip pat struktūrą kainodaros, įtraukiant fiksuotus kaštus, atsižvelgiant į kintamą kaštų dydį ir aišku kainų sistemas ir um, veiklos išlaidas be abejo apskaičiuoti ir taip pat nuspręsti reikėtų, kas turės prieigą prie Europos rinkos. Ir licencijavimas geležinkelių įmonių bus taip pat labai reikšmingas, nes įmonės turi atitikti tam tikrus kriterijus, kad galėtų patekti į šią rinką ir tai užtruks. Bent jau šešiais mėnesiais turėtumėm sumažinti, sutrumpinti tą laikotarpį. Ir dar dėl nacionalinių saugos agentūrų reikės dar kalbėtis ir apie tarpusavio saveikumą. Dėl paslaugų um, teikiamų sferos. Tai yra tam tikras rinkos segmentas ir geležinkelių įmonės, bent jau dažniausiai, ir už paslaugų teikimą, ir už um, ir už remonto dirbtuvės ar taisyklas yra atsakingos tos pačios įmonės. Ir tai reikia, tuos dalykus reikia įtraukti, kalbant apie rinkos atvirimą. Bet paslaugų teikimas ir prieiga prie tos paslaugų rinkos turi būti sažininga ir skaidri. Ir tada kyla klausimas, kaip priversti įmonę, geležinkelio įmonę teikti sažiningomis sąlygomis paslaugas. Turint omenyje tą specifinę techniką jų turimą ir panašiai. Dėl vadovų ar vadovybės taip pat turime specialų pasiūlymą, reikės dar dėl jo kalbėtis ir EPP frakcija yra išsikėlusi sieki parengti bendrą poziciją to klausimo. Aišku, tą bus sudėtinga padaryti, bet tikiuosi, kad galėsime sutarti dėl penkių pagrindinių principų. Čia be abejo, be kita ko, finansinė pusė labai svarbi. Čia turi būti skaidrumas užtikrinamas. Taip pat kaštų apskaičiavimas turi vykti skaidriai. Sumos turi būti aiškios, kurias uždirbtų um, vadovai tokių geležinkelio įmonių ar operatoriai. Esminiai tokie kai kurie dalykai, kurie turėtų būti suderinti, o paskui jau ieškosime to bendro kelio ir nesileistume galbūt per nelikį smulkmenas iškart. Atsiejimas ar um, holdingo įmonės modelis, mm, ko gero, tada dar nebus toks aktualus, mes jo praeitie atsisakėme dėl iškilusių keblumų. Ačiū ponas Starks. Ačiū. Kalbu pono Ramosos vardu, kuris yra mūsų šešėlinis pranešėjas. E, tai yra Ramono Tramosos į Basel vardu nenoriu nieko lėtinti. Ir remdamasis šešėlinių pranešėjų diskusijomis norėčiau akcentuoti Aldį frakcijai, fra, Maldė frakcijai aktualius klausimus. Mes iš esmės kalbame apie rinkos atverimą, tai yra svarbiausias dalykas. Ir šio, šiuo klausimu reikia ieškoti bendro sutarimo. Dabartinė padėtis nėra ideali. Ir mūsų darbą mūsų tikslas turėtų būti užtikrinti, kad rinka atsivertų. Toliau kalbu savo ir frakcijos vardu. Noriu pasakyti, kad kiekvienoje šalyje reikia stiprios reguliuotojo institucijos, kuri turėtų reikalingas galės, kad galėtų apspręsti santyki tarp infrastruktūros ir įmonių. Nu, nus, turė, ji turi turėti galimybę nuspręsti, ar tai yra gera situacija ir ją vertinti. Kalbant apie kompromisus, Man atrodo, kai kurie pasiūlymai viską e, be reikalo komplikuoja ir jie galėtų pakengti reguliuoto institucijos naš, našiai veiklai. Pavyzdžiui, 57 straipsnis, naujas 3C punktas, kompromisinėme pasiūlyme, kal, skaitau anglų kalbą, reguliuojanti institucija privalo pranešti komisijai apie pro, sprendimo projektą nu, pagal ir paskui yra sąrašas punktų, komisija prireikus gali pareikalauti, kad būtų padaryti atitinkami pokyčiai. Kas komisijoje atsakingas už tai yra 127 reguliuotojai. Ir jie visi turi savo sprendimo projektus siūsti komisijai ir paskui per dvi savaitės komisija turi atsakyti uh, aš galiu tik spėti, kaip viskas atrodys. Man atrodo, kad toks sprendimas yra neįgyvendinamas. Yra dar pora dalykų. Pavyzdžiui, pasakyta, kad komisija viską turi išspręsti, kitaip sakant, viską perkelti komisijai. Man atrodo, kad reikia skirti laiko visą tai peržiūrėti ir išanalizuoti, nes mes juk siekiame supaprastinimo ir norime sustiprinti nacionalinę reguliuotoją instituciją. Jeigu iš tikrųjų to siekiame, tai galbūt komisija tai čia komisija tampa savotišku apeliaciniu teismu. E, juk yra ir Europos reguliuotoja institucija, tačiau juk, kita vertus mes turime nurodyti darbų kryptį. Komisija gali būti arbitras, bet ne administracija, ne ta institucija, kuri viską dar kart tikrina. Nacionalinė reguliuoto institucija turi būti pakankamai stipri ir galiota, kad galėtų pati viską nuspręsti. Taigi man, kaip Unkvas Kūnas ir sakė, visiškai aišku, kad, e, skaidru, kad reikia skaidrumo nacionalinio reguliuotojų institucijos klausimų. Ir reguliuotojas turi stebėti visus pokyčius ir užtikrinti, kad būtų skaidrumas šiame sektorėje, finansinis skaidrumas ir, ir skaidrumas kitose sritise. Ir neturėtų būti tokio pernelyg patogaus neturėtų susikostyti pernelik patogus e, santykiai tarp, tarp atsakingų institucijų darbuotojų. Kalbu apie e, geležinkelio infrastruktūros valdytojus. Manau, kad čia galima dar toliau dirbti ir tobulinti mums pateiktus pasiūlymus. Dar noriu akcentuoti keletą dalykų. Aštuntame straipsnėje dėl infrastruktūros finansavimo yra pasakyta, jog valstybės narės turės surenkti konsultacijas, kad būtų parengtas strateginis infrastruktūros planas. Ir ten nurodyta, kad reikia pasitarti su visais, su vietos regioninė valdžia, regioninė valdžia, su interesuotų organizacijų atstovais, profsąjungos atstovais, taip pat su sektorinės profsąjungos atstovais bei naudotojais reikia pasitarti. Tik kada, tai kada tas strateginis planas pasirodys, jeigu reikia surenkti tiek daug konsultacijų iš šalyje, kurią geriausiai žinau, Belgijoje, jeigu tai reiktų daryti, tuomet tik tik kitame amžiuje tas strateginis geležinkelių planas galėtų pasirodyti. Ir, man atrodo, konsultacijų sritis gali kel, sukelti didelių problemų. Toliau jeigu įplaukų nepakanka užtikrinti infrastruktūros valdytojo darbo finansavimą, tai valstybės narės numatys skirs reikalingų finansų infrastruktūros valdytojui. Tai reiškia, kad valstybė, valstybės institucijos dalyvauja tame. Jeigu e, tų įplaukų nepakanka arba jos netinkamai panaudojamos, tai reikės valstybė tais papildomai finansuoti. Taigi, man atrodo, kad reikia toliau supaprastinti, siekti supaprastinti daugelį dalykų ir pabandyti įsigilinti ir suvokti, ar mes, su, ar mes suprantame, ką reiškia tos visos nuostatos. Ir galiausiai, pirmininkė, turime būti labai atsargus ir bandyti užtikrinti nuoseklumą parlamento pozicijos nuoseklumą. Turime užtikrinti, kad visos sritis būtų nuosekliai susijusios. Tai yra techninės sritis. Todėl labai nelengva užtikrinti, kad, kad būtų parengtas pasiūlymas, kurio visos dalis yra susiję ir logiškai pagristos nuo A iki Z. Taip pat turime nepamiršti ir priedų, kad straipsniai ir priedai atitiktų vieni kitus skaidrumo klausimo. Uh, Man atrodo, kad atšvelgiant tai, kokiame etape yra šio pasiūlymo svarstymas, aš pasigendu tokio nuseklumo. Man taip pat atrodo, kad trūksta pasitikėjimo tarp skirtingų šalių, tarp skirtingų dėrybose dalyvaujančių pusių. Taigi svarbiausias žodis visų pirma yra paprastumas, antras tikslas yra nuoseklumas. Jeigu mūsų komitetas neparengs nuoseklaus logiškai išdėstyto pasiūlymo, kuriam užsitikrintų plačią paramą, jeigu neišvengsime mm, prieštaravimų savo pasiūlyme, tai, man atrodo, papulsime į pastus. Man atrodo, mūsų dar laukia nemažai darbų. Dank u wel, voorzitter. Ook voor mij geldt dat ik uh, onze schaduwrapporteur uh, gevraagd bent te vervangen. Robert Schiele kon hier niet zijn. Dus ik zal hem... Ačiū pirmininkė. Aš taip pat uh, nutariau uh, pasakyti vietoj mūsų šelnio pranešėjo, kurį pakeičiau kaip ir prieš tai kalbėjusis. Turime nurodyti keltą problemų. Pirmiausiai, dėl reguliatoriaus, na, jūs turbūt labai nenustepsite, jeigu kalbame apie naują agentūrą, kuri galėtų būti steigta ES, tai mūsų tas tikrai nedžiugina. Mes nepritartume jokiai naujai Europiniai agentūrai, nes tai yra per toli siekiantis žingsniai. Taigi egzistuojančios valdžios institucijos būtų tikrai aiškus prioritetas, o visiškai naujos institucijos kūrimas mums atrodo žingsnis per toli. Toliau norėčiau pateikti klausimą pranešiai, kad ypatingai būtų atkreiptas dėmesys į Baltijos šalių padėtį, kadangi E, jų problema yra unikali ir kartu labai sudėtinga. Jeigu pažiūrėsime, pavyzdžiui, Lietuvos e, gelžinkelio jungtis, jos visos nukreiptos iš rytų į vakarus. E, iš pietų į šiaurę jungčių praktiškai nėra, net su Varšuva nėra padaraus susiekimo. Ir kai kalbame apie konkurencingumą, kai kalbame apie kelius, kurie jungia Baltijos šalis su rytinėmis kaiminėmis ir paskiau tolesnės transporto jungtis su Baltarusija, su Ukraina, su, su Rusija. Praktiškai visur e, gelžinkeliai priklauso nuo valstybės paramos ir e, gali būti labai sunku Baltijos valstybėm iš tikrųjų e, atsilaikyti konkurencinėje kovoje, jeigu rinka bus toliau liberalizuojama. Jom bus sunku konkuruoti su kaiminiu, tai yra Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos vežėjais. Ir visų pirma, dėl finansavimo sunkumų. E, kurios e, jos patiria. Mes kol kas nematome gatavą sprendimą, tačiau reikėtų e, nepamiršti, kad dirbam prie šios direktyvos, kad e, Baltijos šalių gelžinkelio įmonės yra ypatingoje padėtyje. Taip pat ne tik tai pačios gelžinkelio įmonės, bet ir infrastruktūros valdytojai, kadangi jeigu infrastruktūros valdytojai kels kainas, tai laivai, e, kurie veža prekes į Rusiją, aplenks Baltijos uostus ir plauks į Sankt Peterburgą. Ir todėl Baltijos šalims e, e, reikėtų vyriausių specialių sąlygų prekių pervežimo. Galbūt komisijos atstovai galės padėti mums sugaudyti ir e, spręsti e, Baltijos šalių ypatingas problemas. O šiaip jau, pirmkė, aš e, sutinku su jumis, kad kalbame apie liberalizavimą, apie palengvinimą e, prieigos prie rinkos ir be abejo mes turime padėti šiam procesam, ką mes stebime pastarojame metu savo šalise. Kad jeigu esame papildomų e, pajėgumų, papildomų gebėjimų geležinkelių tinkle, tai tas naudinga ir klientams, ir vežėjams. Taigi, be abejo, turime įdėti šitą linkmę, tačiau neišvengiamai sudursime ir su sunkumais. Kalbant apie vežėjus e, ir infrastruktūros e, savininkus, esame šalių, kur e, ši struktūra integruotai savotiškus e, holdingus ir E, daug atskirų elementų, daug atskirų objektų yra šio holdingo dalyvi, tačiau e, reguliuotojai turėtų įsigilinti, ar e, vežėjai pajėgs susidoroti su padėjusiais krovinius rautais. Šiaip jau Mes manome, kad nereikėtų suplakti visko į vieną, taigi reikėtų atsijėti ten, kur egzistuoja tokie holdingai, e, vežimo kompanijas pačias, gelžinkelio kompanijas ir e, infrastruktūros e, savininkus, infrastruktūros valdytojus. Turime kitą vers labai atsargiai vertinti, kokiu tai gali nešti pasiekmių, kalbant apie poveikį rinkai. Aš manau, kad čia turėtumėm įtraukti tam tikras nuostatas visų pirma, skatinimo nuostatas kažkokias tai, kurios uh, transporto operatoriams, vežėjams uh, uh, darytų gelžinkelio transportą patrauklų. Tai yra mm, švaresnis transportas, bet to reikėtų ieškoti pat ir galimybę sumažinti triukšmo lygį tas irgi prisidėtų. Taigi tai būtų tam tikros iniciatyvos, tam tikros skatinimo priemonės, kurios gal palengvintų krovinių srautų nukreipimą. E, o šiaip jau e, aš e, tikiuosi išgirsti tokių įdomių minčių iš komisijos ir visų pirma, kaip jie siūlo spręsti Baltijos šalių problemas. Ponas, Ponas Krameris, iš tiesų, tema yra išsami dėl to, kad mes ją tokią padarėme. Uh, nes komisija tik tai apžvalgą sudarė nuo 2001 metų, peržiūrėjo išleistus teisės aktus, devynerius metus miegojo, paskui atsibudo ir ėmė daryti spaudimą. Klausimas dabar, ar tai, kas egzistuoja jau Europoje, kas yra sukurta, suderinama su ano meto teisės aktais. Mm, viena rinka, aišku, dar labai toli. E, paprastai yra tik tai išimtys nebent, kurias galėtume įvardyti konkrečiai. Ir aišku, teisingumo teismo sprendimus čia galime prisiminti. Dabar trečią kartą jau diskutuojame tokiais bendro pobūdžio klausimais, o kai kalbam apie tris pagrindinius principus, dėl kurių sutarėme. Lyg ir baigėsi visa diskusija, nes visi sutarėme, kad norime nepriklausomos stipraus reguliuotojo, Visi sutarėme dėl to, kad norime, jog e, pinigų srautai būtų skaidrus. Ir trečia, norime, kad e, paslaugų rinka būtų atverta. Jeigu sustelktume ties tais dalykais, lik ir viską būtume jau išsprendę, bet e, šešėlė viso to metą atsijimo klausimas. Buvome sutarę, jog numatysime terminus taip, kad negalima būtų jų vertinti skirtingai. Tai yra nuo gavimo dienos būtų numatomas terminas, pavyzdžiui, penkių dienų po to, kai yra gaunamas koks nors skundas ar panašiai. Ir um, jeigu numatytume įsipareigojimą viską reguliuotojai, pavyzdžiui, tikrinti ar komisijai, tai tikrai um, našta būtų neproporcinga. Ir čia sutinku su panus Terks, kad um, reikia taip pat ir europinio ligmens skundams spręsti, bet jeigu tą gali padaryti ir nacionaliniai reguliuotojai, tai kodėl jais nepasinaudojus. Ir dar vienas dalykas frakcijoje ir taip pat už jos ribų vyksta dėl to diskusijos. Vieni sako, kad e, tik tinklą patį ir operatorių veiklą reikėtų atskirti. Tai yra alfa ir omega viso šio reikalo, antraip nieko nepasieksime. Taip, bet e, aš matau, kad yra valstybių narių ES, kur rinka nėra atverta, nėra prieigos prie rinkos daryta, nors ir yra atskirta, atskirto šios veiklos rytis. Yra ir kitų valstybių narių, kurios, pavyzdžiui, prašo išimčių kokiam nors Lamanšo um, kanalo traukiniu ir panašiai. Taigi čia ir vėl tada nėra rimtos konkurencijos. Europos Sąjungos teisės aktais tarsi norima numatyti išimtis uh, kitiem, kitiems dešimčiai metų. Tai čia jau pametame iš akių savo pagrindinį principą, kad neturėtų būti jokio diskriminavimo ir jokio, jokių kliučių atvirai rinkai. Uh, Dėl reguliuotojo institucijos gal ir gera mintis, kad tai turėtų būti kas nors, kas dviejus metus prieš tai nebūtinai dirbo geležinkelių įmonėje. Galiu patirtimi iš rinkimų praėjusių pasidalyti savo šalyje. E, buvo klausima manęs, kasgi bus transporto ministras naujasis. Aš sakiau tik tai, kad galiu pažadėti jums tai, kad tai bus žmogus, kuris e, niekuomet gyvenime nieko bendra su transportu neturėjo ir taip ir, taip ir įvyko. Šeši pastarieji ministrai už transporto reikalus atsakingi buvo žmonės visiškai nesusijęs su transporto sritimi. Taigi požiūris yra toks, kad kažkaip tos reikalus visus išspręsime, nebūtinai reikia į tą sritį gilintis. Aš esu prieš tai. Reguliuotojas, aišku, turi būti nepriklausomas, bet m, tai nėra susijęs su tuo, ar jis prieš tai ar paskui vienur ar kitur dirbo. Imkime, pavyzdžiui, MOFER susivienymą, nevalstybinių ne geležinkelio įmo, įmonių susivienymą. Jos labai puikiai žino, kaip sistema veikia ir, tarkime, Bundestagas dabar vieną iš jų, vieną iš tų asmenų, pavyzdžiui, paskirtų reguliuotojų, reguliuojančios institucijos vadovų. Būtų džiugu tada, nes tikrai diskriminacijos um, turbūt ir net nebūtų. Aišku, galima visada suklysti, bet tai jau būtų rimtas principo taikymas ir taip pat uh, galiotų visoms valstybėms narėms. Taigi, kalbant apie tą personalo klausimą, reikia dar padiskutuoti, manyčiau, dėl Baltijos valstybių Dosie yra e, numatyta, jog bus išimtis, bet yra dar ir trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Bulgarijos e, geležinkelių tinklas susijęta su Turkija. Ir čia irgi gali būti tų pačių problemų. Tai gal tada įvardykime tai kaip trečiasias šalis. Ir joms taikomas išimtis, bet ne, neminėkime vien tik tai Baltijos šalių, liktai tik ten ta problema egzistuotų. Thank you. Ponas Debroš. Ja, dank, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta, bet kai ką dar reikėtų gal pabrėžti aiškiau mm, diskusijoje šioje mūsų interesas yra pasiūsti iš komiteto aiškę žinutę tarybai ir atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus, dėl kurių tas, ta peržiūra teisės akto apskritai taptų prasminga. Jeigu visos įmonės turėtų prieigą prie rinkos, tai geležinkeliai labai smarkiai išpopuliarėtų ir manau, kad net nebereikėtų tiek daug diskutuoti tuo klausimu. O štai šiandien yra taip, kad rinka yra labai uždara, labai nacionalinė. E, neva yra mažinamos skolos, bet tais, tas yra netiesa, nes valstybės narės nelabai laikosi to, kas buvo e, numatyta. Ir taip yra tų gerų išimčių, teigiamų išimčių. Ir tai dažniausiai yra tos išimtis, kai yra nepriklausomas reguliuotojas įsteigtas dėl to klausimo, ar, ar reguliuotojas e, prieš tai turėtų ar neturėtų būti dirbęs geležinkelio įmonėje. Visiškai sutinku su tuo, kas ką tik buvo pasakyta. Profesinė patirtis aišku yra svarbi, bet pats sprendimų prieimimas turėtų vykti nepriklausomai. Ir neturėtų priklausyti nei nuo jokios įmonės, nei nuo jokio įmonės vadovo. Jeigu pasieksime bent jau tai, tai busime žengę labai didelį žingsnį pirmin. E, turi būti taip pat užtikrinama tai, kad personalas per tam tikrą laiko tarpą gauna atsakymus, jam rūpimus klausimus. E, Bet jeigu reguliuotojas tik tai bus dangstomas iš tiesų ir nebus leidžiama jam nepriklausomai veikti, veikti tuomet e, savo tikslo ir nepasieksime. Toliau dėl finansavimo klausimo ir dėl nacionalinių taisyklių. Tai yra vėlgi labai sudėtingas klausimas ir, kaip jau sakiau, dėl reguliuotojo bent jau mums viskas aišku, kad norime aiškesnę sistemą sukurti. Dėl infrastruktūros e, valdytojų jau dabar daugelis valstybių narių susiduria su didžiulėmis problemomis. Ir gal tada tiesiog leiskime užsimti tą veiklą, kuri yra nors kiek dar rentabili. Bet neturėtų būti taip, kad tam tikros išlaidos nėra įtraukiamos ir tuo pat metu pasakoma, kad niekas už tai nėra atsakingas. Tada visgi turi įsikišti ir, ir už tai atsakomybę prisijimti infrastruktūros valdytojas. Taigi turi būti tinkamas finansavimas numatytas ir lyg regiu e, tinkamus žingsnius tą linkme. Ta linkme. E, taip pat pritariu tai minčiai, kad Baltijos valstybių nereiktų konkrečiai įvardyti. E, gal tik atsižvelkime į tai, kad aišku, kai kurios e, valstybės narės dirba su trečiosiomis šalimis ir kai kurios mažos e, šalis, ne tik Belgija, pavyzdžiui, ir Luksemburgas, yra nelabai palyginamos su kitomis didesnėmis valstybėmis narėmis. Reikia atsižvelgti į tą mm, vietos situaciją. Tai reiškia, aišku, taip pat, kad tose šalise irgi gali būti stiprus, nepriklausomas reguliuotojas ir turi būti siekiama veiksmingų sprendimų prieimimo. Ir dabar dėl to taip ar ne galų gale, aš manyčiau, ko tikrai nenorime, tai kad nuo rytojus e, matytume e, dvi įmonės geležinkelio stambes, viena atsakinga Europoje už keleivių pervežimą, kita už e, bagažo ir krovinių per, pervežimą. Nenorime, kad rinka taip polarizuotųsi. Dėl to turime kelią nutiesti taip, kad ir mažosios įmonės galėtų išgyventi, bet ir stambiosios įmonės galėtų sažiningai veikti toje rinkoje. Žinome, kad tą galime pasiekti ir tiesiog reikia baigti tą pačią diskusiją. Negalime sakyti, nenorime atsiejimo, bet numatysime tiek daug sąlygų, kad tai jau lik ir bus praktiškai atsiejimas. Aš manau, kad tai nieko gero neduot, ne, neduos. Dėl tų dviejų tezių gal reiktų balsuoti ir tada nuspręsti dėl taip arba ne. Bet nesukomplikuokime viso reikalo e, daugiau negu reikia. Iš tikrųjų, dar iki plenarnės sesijos reikės skirti tam dėmesio, bet nenorėčiau dabar švaistyti energijos tam klausimui, kad nuspręstumėm tai ar atsėjimas geriau būtų geresnė alternatyva ar ne. Ačiū. Kadrauji. Mes vėl kadraujame. Eh, dank u wel, eh, voorzitter. En ik wil ook de rapporteur en al diegenen die... Ehm, Ačiū pirmininkė. Dėkoju pranešėjai ir visiems, kurie dirbo kartu su ja. Mes kalbame apie rinkos veiklą ir apie siekį užtikrinti lygias galimybės visiems rinkos veikėjams. Tačiau turime priminti savo, kad mes kalbame apie, mes norime veik, veiksmingiau, našiau dirbančios geležinkelių sistemos ir todėl turime įvertinti ir techninio saveikumo klausimą, kurio e, Europoje aš pasigendu, jau to saveikumo užtikrinimo pasigendame. Turime nepamiršti ir kitų svarbių sričių. Kalbant apie darbo metodą, man atrodo, kad pranešėjai ir šešėliniai uh, E, pranešiai dėl kai kurių dalykų ilgai diskutavo, bet tai jau praeitie ir dabar mes žengėme priekin. Nežiūrinti tai, kad teko pakovoti, kad buvo ginčių, pranešėja, man atrodo, sėkmingai surašė svarbiausius klausimus nacionalinio reguliuotojo, infrastruktūros valdytojo, uh, taip pat svarbiausių paslaugų aspektas, e, skaidrumas. Ir manau, kad atsirado erdvės konsensuso ieškojimų šioje srityje. Ir dabar reikėtų e, išsiaiškinti, ar visos sudėdam, sudėtinės dalis yra ir ar jau galime kalbėti apie infrastruktūrą, apie įvairių sektorių atsėjimą. sutinku su tavim. Aš sutinku, kad mums reikia kalbėti apie tikslų komisijos vaidmenį visoje šioje situacijoje. Nenorime juk visko pernelyg sukomplikuoti savo. Ar komisija mano, kad ji privalo dalyvauti ir teikti savo nuomonę kiekvienu atveju dėl sprendimų, kurie jai būtų patikti, ar ji atliktų apeliacinio teismo arba arbitro vaidmenį iškilus problemai. Manau, kad bet kokiu atveju tai sus, sustiprintų reguliuotojo institucijos logiką ir atvertų galimybės sukurti Europos reguliuotojo instituciją. Tačiau svarbiausia, kad būtų sustiprinta, sustiprinta reguliuotojo institucijos samprata. Toliau, verslo planai ir infrastruktūros valdytojas. Viskas čia labai įdomu. Infrastruktūros valdytojas turi juos parengti ir tai tikrai neblogas dalykas vartotojas ir tų planų gali būti. Galbūt yra daug vartotojų, kurie norėtų pasisakyti ir galbūt teks surenkti daug klausimų ir galbūt nebus lengva, bet būtų verta pasiklausti visų nuomonės, išgirsti, ką jie mano. Bendrais bruožais ir tokią kritiką išsako daugelis kolegų. Turime savo užduoti klausimą apie detalumo. E, reikalingumą, detalumo mastą mes svarstome vienus klausimus, yra dar ir daugybė kitų klausimų, kur, kuriuos taip pat galime apriepti, bet galų gale viskas turi būti susiję tarpusavyje, nuosekliai ir funkcionuoti. Ir nors ir pasiekėme susitarimą dėl atskirų dalių, svarbu, kad bendras susitarimas būtų nuoseklus ir vientisas. Ir tai yra svarbiausias kriterijus eiti priekin. Taigi, nepamirškime rezultato, tikslo ir koks bus šio proceso rezultatas, ar užtikrinsime našesnį sektorių, ar vartotojai bus patenkinti ir ar pavyks padidinti geležinkelių rinkos dalį. Dar vienas dalykas, kuris nebuvo minėtas ir uh, kurį, manau, reikia apsvarstyti šiuose diskusijose, galbūt kompromisuose, kurie būtų pateikti plenarniam posėdžiui. E, komunikacija, pranešimai, e, E, ne, kraštutinių atvejų, kraštutinių padėčių atvejų, pavyzdžiui, įvykus avarijai, infrastruktūros valdytojas yra atsakingas už tokių pranešimų skelbimą ir dažnai paaiškėja, kad yra um, defektų sistemoje. Taigi, e, avarijų ir nepaprastų padėčių atveju reikia tiksliai žinoti, kas atsakingas už pranešimų skelbimą. Ir galiausiai, pirmininkė, e, man atrodo, reikia teikti daugiau informacijos galtiniam vartotojui, tai yra žmonėms, kurie keliauja geležinkeliais, kad jie žinotų, ko tikėtis. E, planšetinis kompiuteris, iPhone'as, visos tos priemonės gali priimti informaciją. Ir kartais nelengva, yra sunkiau rasti geležinkelio tvarkaraštį nei lėktuvo skrydžių tvarkaraštį. Ir, pavyzdžiui, vykstant iš Belgijos į Prancūziją, tas kelią tą tvarkaraštį sudaryti nėra paprasta. Ponas Enrikė. Ponas Veikė, ačiū pirmininkė, nekar, nekartosiu to, kas jau uh, pasakyta. Matau, kad ponė Sarakin puikiai padirbėjo ir pritarsiu jau išsakytai nuomonį, kad dabartinė geležinkelių padėtis Europoje yra mūsų netenkinanti ir paprastai mes šiame komitete kalbame apie tai, kad reikia ekologiškesnių uh, žalesnių priemonių, tačiau čia šiuo atveju turime kalbėti apie tinkamai veikiančią geležinkelių sistemą, nes kitaip tų siekių nepasieksime ir oro taršos klausimai yra čia taip pat susiję. Taigi mums reikia, kad geležinkelių sistema būtų visiškai atvira ir konkurencinga ir taip suteiksime Europai alternatyvaus keliavimo šansą. Kalbant apie E, situaciją dabar praeis dešimčiai metų po pirmojo geležinkelių paketo pat, svarstymo, kuris nebuvo gyvendintas. Aš nenorėčiau štai ko, kad e, šį kartą įvyktų tas pats, kad būtų patikti per neliko sudėtingi pasiūlymai ir kad būtų galima juos įvairiausiai interpretuoti ir taikyti. Svarbiausia, kad sistema būtų aiški, naši ir labai tiksliai suformuluota. Aš nesigilinsiu į pakeitimus šiandien, daug jau pasakyta, svarbu susitarti dėl štai ko, kad e, nacionalinio reguliuotojo institucija būtų stipri kad būtų nusatytos labai paprastos procedūros ir aiškios procedūros, kad nereikėtų pernelik dėl visko, visko pernelik derinti su komisija. Manau, kad dėl to visi sutarė. E, Ar reikia Europos re reguliuotojo institucijos, jeigu veiks nacionaliniai e, reguliuotojai, kur, kurie, kurie bus tvirtos, stiprios institucijos? Tačiau ta Europos institucija būtų reikalinga tuo atveju, nes e, kalbant apie geležinkelių rinkos atverimą, turime kalb... vėlgi kalbėti apie saveikumo klausimą ir apie e, saveikumo saugumą. Taip pat reikia nuostatų reglamentuojančių finansavimą bei infrastruktūros projektų planavimą. Tos taisyklės turi būti paprastos ir priimtinos valstybėms. Nes valstybių padėtis skiriasi atsižvelgiant į jų geografinę situaciją aiškumas ir paprastumas dažnai yra dvi sąlygos, kurios užtikrina, kad pasiūlymas uh, bus priimtinas tarybai. Taip pat, kaip jau sakiau, savykumas, toliau atsiejimas. Manau, visi sutarė, kad atsiejimas uh, yra viena iš, iš ankstinių sąlygų rinkos, šios rinkos atvėrimui. Tačiau noriu priminti, kad yra dabar kalbame apie uh, egzistuojančias sunkumus turime kalbėti ir apie tarptautinę situaciją, apie tarptautinį kontekstą, ką reikia čia nuveikti. Ir jeigu paprastai tiesiog būtų atvertas, ta rinka būtų gerai, tačiau tai neįmanoma, reikia iš pradžių at, at, atlikti visų sektorių atsiejimą vienas nuo kito. Galiausiai galime sakyti, kad atsiejimo neįvykdysime, bet įrašysime tam tikras sąlygas, reikalavimus. Galbūt tai taip pat yra paprastas ir veiksmingas sprendimas. Kaip jau sakiau, aš bandau e, nesigilinti į detalės, tačiau kuo paprasčiau, skaidriau viską suformuluosiu, kuo daugiau, su, kuo didesniu mastu užtikrinsime saugų saveikumą, Taip pasiūlysime aplinkosaugą aplinkos tausojančią alternatyvą sausumos kelių. Ačiū, ponas Peka. Danke, Herr Vorsitzender. Uh, auch herzlichen Glückwunsch. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat e, ačiū ir sveikinimai pranešėjai. Tik keli dalykai dar, nes daug kas jau buvo pasakyta. Principiniai dalykai buvo minėti, kad man svarbu yra, kad pradžioje dar kartą grįžtumėm prie savo tikslo ir pranešėjai taip pat ir kiti lyg sakė, jog mūsų tikslas yra rasti alternatyvą kelių transportui, pasiūlyti alternatyvą kelių transportui ir pasiūlyti visiškai skaidres, laisvas lengvai planuojamas keliones, kaip kad pavyzdžiui yra oro transporto atveju. Neturėtų būti jokių dirbtinų kliūčių, jokių e, kliūčių įsilieti į rinką. Ir jeigu tokį tikslą turėsime prieš akis nuolatos, tai nebus to pavojaus pernelyg um, imtis daug reguliavimo ir formuluoti regulia, reguliuojančias nuostatas. Aš net taip seniai dirbu šiame komitete, kaip kad kiti. Ir kai žvelgiu į tekstą, manau, yra visgi iškilusi grėsmė geležinkelių transporto sektoriui, jeigu numatysime taisyklės tokias, kokios jos yra dabar suformuluotos. Ir parlamentas tada bus um, liktas pernelyg griežtas reguliuotojas, pametęs tą tikrai tikslą iš akių tas gali nutikti ir čia galėčiau tik kelias, kelis pavyzdžius paminėti. Pavyzdžiui, antrasis kompromisas, kaip yra suformuluotas dėl šešto ir septinto straipsnio, kur kalbam apie infrastruktūros valdytoją ir yra numatytos reguliuojančios nuostatos prieduose valdybos nariui pavyzdžiui, numatytas e, reikalavimas tos dviejus metus nebūti dirbus geležinkelio įmonėje, paskui treji metai, kitoks reikalavimas. Aš manau, per daug jau čia tų smulkmenų ir į daugą galima būtų um, paprasčiau žiūrėti ir išbraukti daugą. Tame priedė tikrai jau atsiranda per daug detalių. Dar jeigu pažvelgtumėte į 13 straipsnį, čia tikriausiai mums bus prikaišėjama, jog mastome visiškai ne, ne ekonomi, ne, nesigilindami į ekonomikos principus. Nes mes čia, lik atrodytų, prašome ne tik pagrysti, dėl ko paslaugų ne, nekitinama teiki, teikti, bet taip pat dar įvardyti konkurentą, kuris adekvačiai tas paslaugas teiktų iš tikrųjų taip neturėtų būti. Tiesiog reiktų pagrysti savo atsisakymą teikti tas e, paslaugas. Taip turėtų būti. Toliau dėl visokių kaštų, pavyzdžiui, sukeliama triukšma įskaičiavimo. Irgi nemanau, kad reiktų eiti taip toli. Gal tiesiog paliaubą sudarykime tarp kelių transporto sektoriaus ir geležinkelių transporto sektoriaus ir kai ką įskaičiuoti į kaštus aišku galima. Ir jeigu, pavyzdžiui, į triukšmą atsižvelgiama kelių transporto sektorė, tai tada ir geležinkeliuose turėtų būti tas pats principas. Yra daug dalykų, dėl kurių iš tikrųjų galėtume nusileisti tam, kad mūsų pagrindinis tikslas ir jos siekimas labiau išriškėtų ir visuomenės akise tas būtų labiau matoma tada ji aiškiai matytų, jog parlamentas pasisako už tą laisvą prieigą prie geležinkelių rinkos, už kokybiškesnės paslaugas, skaidresnės paslaugas ir pasiūlymus. Ačiū. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Gratuluję pani poseł sprawozdawczyni oraz wszystkim sprawozdawcom cieniom ich pracy i wysiłku. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat dėkoju pranešėjai, visiems, kurie bendradarbiavo. Rengiant pranešimą turiu keletą pasiūlymų dėl kompromisinių pakeitimų. Noriu vis pirma kalbėti apie, finan, apie finansus ir apie e, taršą triukšmu. Taigi, kalb, man atrodo, kad dalyvavimo tinkle, prisijungimo prie tinklo kaštai turi būti fiksuoti teisės aktuose. Taip pat infrastruktūros valdytojų reikia numatyti laiko progresyviai įgyvendinti šias nuostatas. Taip pat reikia atsižvelgti tai, kad valstybės narės taiko labai skirtingas metodologijas E, komisija dar neparengė detalę an analizę, kur atsispindi e, skirtinga padėtis ka, kainos prasme, apie, tai, tai yra išdėstyta aštuntame priedė. Ir todėl įgyvendinimo e, teisės aktai turi būti pagristi išsame analizė. O to pasigendu komisijos pasiūlymuose. Toliau E, turime kalbėti apie atsėjimą. Taip pat apie, apie turime išsiaiškinti, kokia yra situacija su riedmenimis ir kokia infrastruktūra. Jei operatorius norės kažkuo tai kompensuoti prarandamą pelno dalį, pavyzdžiui, keldamas kainas už kitas paslaugas. Tai taip pat reikia atsižvelgti. Toliau transporto kaštai ir bendros nuostatos dar nėra patvirtintos, šio šių klausimų dar nėra patvirtintos, o kalbant apie triukšmą, siūlomas sprendimas yra ankstyvas. Komisija savo baltoje knygoje paskelbė apie tai, kad bus rengiama tokia, tokia bendrijos masto nuostatai iki 2020-ųjų. Ir e, reikia nu, atitinkamų priemonių dėl, ried, dėl riedmenų ir man atrodo, kad tokia nuostata būtų veiksmingesnė nei e, kaštų keitimo galimybė. Pavyzdžiui, sumažinti tarifai už tiems operatoriams, kurie, kur, kur, kurie turi geresnę geresnius vagonus, geresnius traukinius, jie atitinkamai tiks geresnės paslaugas nei, nei tie paslaugų tikėjai, kurie, kurių turima e, visa infrastruktūra yra prastesnės kokybės. E, e Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti poniai Sarkianį ir visiems kitiems dirbusiems prie šio teksto. Na, iš tikrųjų, ne viskas buvo lengva, ne visur yra viskas harmoninga ir šviesu, net jeigu kalbam apie tokius, tokias nebes problemas. Taigi dabar mes turime kompromisinį pasiūlymų paketą 13 puslapyje dėl rinkos atverimo. Parašyta, kad teksto kol kas nėra. Ir aš manau, kad tai yra mūsų diskusijų šiaip jau kertinė ašis. Ir kol kas dar šis dokumento fragmentas tebėra apdorojamas. Taigi mes nežinome, kas galtinai bus nuspręsta. E, tai užsimename šiam bei ten, tačiau čia ketvirtoje dalyje dėl vienos kitos priežasties kol kas teksto nėra. Šitas teksto gabaliukas dar neparengtas. Aš manau, kad liberalizavimas turėtų būti numatytas prieš bet kokias pastangas reguliuoti verslo struktūras. Nes mes galime apsunkinti žmonėm gyvenimą per daug, jeigu nebus veikiančios atviros rinkos. Be abejo, kyla saveikumo klausimas ir Pirmiausia, norėčiau išgirsti atsakymą, jeigu kas nors yra pasirengęs atsakyti, ar mes pasirengę eiti prie laisvos atviros rinkos šioje srityje ar ne. Nes pirmiausia, mes turime užtikrinti, kad rinka būtų atverta, kad būtų atsijėti tam tikri ekonominiai ūkiniai vienetai. E, ir tai be abejo duot naudos, tačiau tik su sąlyga, kad veikia laisva atvira rinka. Taigi atvira rinka yra prielaida daugeliu kitų dalykų, apie kuriuos mes diskutavome. O kalbant apie tą paskutinę mylę. Mes niekada negalėsim iki galo konkuruoti su kelių eismu ar su kitom e, transporto rušim, jeigu mes nesukursime jungčių, kurios būtų pigios, kurios būtų praktiškai gyvenamas, tam, kad sudarytų visas nuseklus tinklas. Kitaip sakant, reikia e, užpilti spragas tinklės, sukurti reikiamus trūkstamus fragmentus. Dabar, kalbant apie atsėjimą kad dėl viena vertus e, infrastruktūros nusavybės, e, jos valdymo ir kita vertus operatorių, kurie atsakingi už pačių traukinių judėjimą. Vėlgi kalbame apie du skirtingus dalykus. Infrastruktūra ir pati veikla yra skirtingi dalykai. Ir galima kalbėti be abejo apie dvi atskiras bendrovės. Tačiau sutarimai turi leisim prieiti prie kompromisu. Štai ką aš noriu pasiūlyti. Mes turime dabar pasiūlymą ir Turiu keltą klausimų, tiesiog, kad man pačiam taptų aiškiau. Dalis kompromiso, kalbu apie punktelį E, dėl atsiejimo. Gal kas galėtų man paaiškinti, kas turėtų paskirtos namasius CD. A. Kas, pavyzdžiui, tvirtins bendrovės verslo planą ir šito pagrindu galbūt tada galėtume ieškoti atsakymų kitus klausimus ir aiškiai apibriežti kompromisą tarp dviejų šių dviejų funkcijų, šių dviejų tipų kompanijų, šių dviejų tipų bendrovė, nes aš tikinęs, kad jas reikia atskirti ir tai turi būti kompromiso dalis. Taip pat norėčiau, kad e, žmonės oficialiai atsakingi už redagavimą, būtent sekretoriato atstovai, ištaisytų kai kurias iš šių klaidų, kadangi esame taip pat tam tikrų kryžminių nuorodų kurios jau dabar nebevisiškai tinka kontekstą. Taip pat esame viena kita, vienos kitos techninės detalės, kurias reikėtų irgi dar šiek tiek pašlifuoti. Ačiū. Iš savo pusės uh, irgi norėčiau prisidėti ir galiu pasakyti, kad čia sėdint ir klausantis, ką parlamentarai turi pasakyti, uh, labai įdomu, aš uh, e, pirmininkau šešėlinių pranešėjų sutikimus Esbūrę. Uh, Liepos mėnesį. Ir iš tikrųjų ta pozicija, kurią aš dabar girdžiu čia, gerokai skiriasi nuo to, ką aš stebėjau šešėlinių pranešėjų sutikime. Ten mes kalbėjom tik apie problemas, problemas ir dar daugiau problemas. Tuo tarpu čia visą kaip tik tai kalba visai kitaip, kad supaprastinkime viską, mėginkime sutarti, taigi, na, tam tikrą prasme aš sutinku su to, bet galbūt vertėtų visą komitetą pas jūs išėlinių pranešėjų sutikimą ir tada greičiau įsispręstų likusios problemas. Kadangi galiu pasakyti tik tai, kad procesas tampa skausmingai lėtas, mes turime nepamiršti, kad mes taip pat esame atsakingi, jog iki lakučio mėnesio parlamentas baigtų svarstyti šį dokumentų paketą, taryba tai jau padarė. Uh, Ir dabar mes judame iš tikrųjų kaip lėtas prekinis traukinys, o ne kaip greitasis keliaivinis traukinys. Taigi manau, kad mums reiktų šiek tiek įsibėgėti. Taip pat nepamirškite, kodėl mes tai darome, kodėl e, yra toks sudomėjimas šio dokumentu, kodėl reikia, kad e, reikalai keistusi. Pirmiausiai, tai reikalinga todėl, kad niekas iki šiol nepasikeitė. Nuo pirmojo gelžinkelių paketo, kaip Maiklas teisingai pastebėjo, per devynerius metus nieko nevyko, net ir mažų iniciatyvų nepavyko gyventi, viskas vyksta po senoviai. Taigi aš manau, kad mes turime, kaip komitetas, taip pat pagalvoti apie savo pareigas. Ir aš žinau, kad ypatingai šelniai pranešė ir pranešės turės prisimti labai rimtai atsakomybę. E, kalbame apie techninių dokumentų paketą ir be abejo galima būtų galbūt kalbėti, argumentuoti, kad komisijos pasiūlymas yra labai techniškas dokumentas. Galbūt čia ir glūdi problema, gal mums reikėtų komisijos supaprastinto pasiūlymo, kažkokio paprastesnio pasiūlymo, o ne e, milžiniško storo techninio vadovo, kurį mes atrodo gavome. Tačiau yra kaip yra. Nenorėčiau per daug intensyvus reguliavimą, bet norėčiau taip pat užtikrinti, kad reguliavimo institucijos būtų nepriklausomas ir turėtų visas reikiamas priemonės savo pareigoms vykdyti. E, Aš nenoriu, kad e, viskas susimaišytų, aš nečiau, kad reguliuotojai reguliuotų, e, operatoriai užtikrintų traukinių judėjimą, o infrastruktūros um, valdytojai užtikrintų, kad infrastruktūra būtų veikiama, veikiant ir pasiekiama. Tačiau bijau, kad gali viskas uh, pakrypti šiek tiek kitaip. Uh, reguliuotojai mėgins uh, valdyti infrastruktūrą, infrastruktūros valdytojai mėgins uh, reguliuoti traukinių eismą, o operatoriai mėgins reguliuoti. Ir bijau, kad tada bus didelė painiava. Taigi aš labai tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti pažangos. Pons Kančian teisingai pastebėjo, kad tema yra labai svarbi ir kompromisinių pakeitimų kol kas nepasiekta. Antonio, aš galiu pasakyti, kad mums prireikė daugiau negu valandos pasiekti kompromisų dėl vieno iš kokių šešių ar septynių klausimų. Tai tik tai iliustruoja, koks sudėtingas laukiamas uždavinys ir visi turės parodyti gerą valią, jeigu norime pajudėti priekį su kompromisiniais pasiūlymais. Be abejo, galų gale galbūt paaiškės, kad mes mėginame atlikti netliekamą nereikiamą darbą. Mėginame sutarti dėl kompromisų, kurie apskaitai yra neįmanomi ir galų gale komitetui teks tiesiog balsuoti ir bus kaip bus, kaip balsai parodys. Panas Vaiteris komisijos vardu. Labai ačiū. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Kaip jūsų pirmininkas, e, aš irgi galiu pasakyti, kad e, mane šiek tiek padrasnius iš šios nes diskusija, kadangi man sudarys tiesiog diskusija išvelgia mm, perspektyvą. Aš norėčiau priminti keletą svarbių elementų ir keletą svarbių datų šiame kontekste. Jūs gana ilgai spaudėte tinkamus komisarus ir mane kaip generalinio direktorato vadovą e, parengti pasiūlymą dėl peržiūrėjimo ir galų gale būtent praeitų metų rugsėjo mėnesį mes e, pateikėme šį dokumentą draugės su pažeidimo procedūrų projektu. Ir aš jau po dešimties dienų, e, kaip tik atvykau į komitetą, pristatyti šiam paketui. Dabar taryboje Mes jau turime bendrą poziciją dėl direktyvos peržiūrėjimo. Prabėgus kokiam devyniem mėnesiam nuo to, kaip buvo patiktas pasiūlymas. Taigi, iš tikrųjų, yra tam tikras skubumo jausmas, kurį tiesą sakant ir jūs patys sukūrėte. Visi kaip ir jaučia, kad reikia skubiai e, susitarti dėl reglamento peržiūrėjimo. Labai sąmoningai mes Didžiausią dėmesį skiriam trim pagrindiniam elementam. Vienas iš jų tai yra ilgalaikė infrastruktūros strategija, skaitant finansavimą, visą sąskaitų subalansavimą klausimą, apmokesnimo klausimą ir panašiai. Toliau kitas, kita klausimo grupė yra reguliavimo funkcijų sustiprinimas ir trečioji problemų grupė būtų pagalbinės paslaugos arba, kaip kančian, pons Kančian sakė, e, tas paskutinės mylios klausimas yra energiją, probleminės energiją ir panašiai, panašiai. Tai yra trys savočki ramščiai, kuriais remiasi visas peržiūros procesas. E, e ponios Rakentį pranešime, taip pat šešėlinių pranešėjų pranešimuose pateikta nemažai pakeitimų, pasiūlymų, kurie orientuoti teisingai linkme. Tačiau, kita vertus, kalbėsiu gana tiesmukiškai. Mus Neramina taip pat kai kurie dalykai, kuriuos mes stebime. Kol kas reikia pripažinti, kad tai yra tik tai projektas. Ir pradėkime nuo atsiejimo. Kai aš atvykau rugsėjo 27 į šį komitetą, jūs klausėte manęs, o kaip dėl atsiejimo? Aš jums aiškiai pasakiau, kad mes turime strategiją kreiptis į teismą, patikrinti, ar garsiai 2006 metų komunikato penktasis e, priedas būtų tinkamai interpretuojamas. Ir mes neliečiame atsijimo klausimą bent jau šiame reglamento peržiūrėjimo procese. Bendrajame požiūryje, bendrajame metodikoje mes pasipriešiname valstybių narių mėginimui savai pasukti atgal visą tiesiogos procesą lyginant su pirmoji gilšinkelių paketu. Kai kurios valstybės tai mėgino ir kuo slėpti. Ir, kaip sakiau, mes nusprendėme, kad tegu teismas priema sprendimą dėl šių klausimų. O mes patys nežaisime nei kairės, nei dešinės žaidimų ir nebeginsime kažko tai sukurti. Taigi mes tikrai nemanome, kad dabartinis peržiūros procesas turėtų nagrinėti atsiejimo klausimą. Vicepirmininkas, komisijos pirmininkas Kalas įsipareigojo pateikti pasiūlymą 2012 metais ir mes dabar rengiame tą pasiūlymą. Ir jeigu dabar peržiūros procesas bus išimtas iš šito peržiūros mechanizmo, tai mes tuo greičiau galėsime paruošti naują pasiūlymą Be kita ko bus pasverta ir kiti dalykai, pavyzdžiui, ir pano Kančian paliesta tema, būtent vidaus e, keleivių vežimų, pervežimų liberalizavimo. Šie du dalykai yra paskelbti Baltojo knygoje, įeina į komisijos planus. Trečias elementas, kuris taip pat svarbus, yra bendras sertifikavimo ir saveikumo klausimas. Šie dalykai turėtų pasirodyti 2012 metais. Bet jeigu dabar mes diskusijas dėl peržiūros užteršime visam šitam detalėm ir mėginsime e, visais šiais klausimais e, užversti geležinkelių transporto pasaulį, tai bijau, kad darybos tikrai užsivilkins labai ilgai, komisija pateiks pasiūlymų, na, galbūt dar per šią parlamento kadenciją, bet kokiais 13 ar 14 metais ir mes būsime praradę dar 3 ar 4 metus. Tai e, iš tikrųjų yra deklaracija, kurią norėjau šiandien čia jums pateikti dėl liberalizavimo ir dėl atsėjimo. Dabar jeigu grįžtume prie kai kurių kompromisinių pasiūlymų. Visų pirma, be abejo, reikėtų pasakyti, kad mes daugelį kompromisinių pasiūlymų žvelgiame stiprėjantį pasipriešinimą tarybos bendrai pozicijai. Ar kalbėtume apie infrastruktūros įstymą, ar kalbėtume apie aiškesnę apibriežti būtent prieigos prie paslaugų objektų. Uh, ar dėl mm, reguliatorius vaidmens. Taip pat mus neramina kai kurie specifiniai pakeitimai, kur sudaro įspūdis, kad tiesiog žengiama atgal, nusisukama, nusigrėžiama nuo bendrosios pozicijos ir nuo to, ką pasiūlė komisija. Kai kurie pakeitimai atrodo silpnesni. Ir dabar išklausęs jūsų diskusijų, aš tiesiog nesuprantu. Aš nesuprantu. Pateiksiu Jums tris pavyzdžius. Infrastruktūros valdytojo sąskaitų subalansavimas mes, komisija, pasiūlėme, kad tai turėtų būti padaryta per tris metus. Taryba nenorėjo trijų metų, bet bent jau susiję tai su daugiamečiais kontraktais, jų trukme, jūsų kompromisiniai pakeitimai apskaitai nenumato jokių laiko ribų. Kitas pavyzdys. Paslaugų e, operatoriai, paslaugų objektų operatoriai. Mes komisija prašėme teisiškai atskirti šitus dalykus, vadinamoji paskutinė mylė. Taryba nelabai norėjo sutikti su tokia pozicija, tačiau buvo pasirengusi pakeisti tai. Uh, bent jau e, reikalavimų atskirti sąskaitas, kad būtų galima užtikrinti skaidrumą. Jūsgi bandote dabar apskritai panaikinti bet kokius reikalavimus dėl atskirimo. Trečias pavyzdys - nacionalinės reguliavimo institucijos. Jūs norite nacionalinių reguliuotojų įgaliojimus apriboti tik tai diskriminacijos atvejais. Tačiau realybėje esama daug kitų bylų ar pavyzdžių. Pavyzdžiui, per dėlį mokesčiai, netinkamos e, vykdymo schemos, neadekvati informacija dėl priežiūros darbų e, planų. Taip pat galėtų e, būti apskundžiami tai nėra diskriminuojančios priemonės, kadangi tai veiktų visus operatorius, bet jūs net negalvojate eiti tą linkmę. Aš galėčiau minėti ir daugiau dalykų, e, kaip e, infrastruktūros apmokesnimas, e, deleguotų aktų vaidmuo, kurį jūs norite priskirti ir panašiai. Tačiau noriu tiesiog bendrai pasakyti, kad daugelį siūlom pakeitimo, mes matome savotišką nutolimą tiek nuo komisijos bendros pozicijos, tiek nuo mūsų pirminio pasiūlymo. Mes visi norime supaprastinimo, mes visi norime mažiau biurokratijos. Todėl, e, kalbant apie pansaks e, pasisakymą, mes tikrai nenorime, kad visos 27 valstybės narės dabar turėtų kreiptis į mus. Mes, tiesąkant, jau dabar 63 e, straipsnėje turime nuostatą, kur leidžia komisijai įsikišti, bet kuriu atveju. Taigi, e, galima sakyti, kad neperkraukite komisijos e, penelik didelių kiekių biurokratinių procedūrų, kadam teks versti nuomonės į 27 oficialias kalbas, jo labiau, kad mes tikrai to niekada nepadarysime per dvi savaitės. Uh, Mes taip pat labai aiškiai laikomės nuomonės, kad specifinės situacijos, tokios kaip Baltijos šalių padėtis, turi atsispindėti, tačiau aš jau pasimokiau šią, e, iš, iš plėtros e, laikotarpio, kad nereikia kurti galimybės taikyti kažkokias tai išlygas ar išimtis. Galime kalbėti apie perinamą laikotarpį ar panašiai, bet ne, neriboto laikotarpio išimtis. Na ir galėčiau tęsti ir tęsti E, kalbėdams apie daugelį dalykų, kuriuos jūs paltėte, tačiau mano laikas ribotas, taigi norėčiau jums tik tai akcentuoti, kad mes visi geležinkelius e, mėginame perkelti į politinių debatų e, pirmasias eilutes. Mes suprantame, kad jeigu norime gyveninti Baltosios knygos numatytus tikslus, mes turime skubiai judėti į priekį. Vicepirmininkas Kalas iš tikrųjų yra pasiryžęs, jisai pateikė viziją dėl bendros gelžinkelio erdvės, ten viskas labai aiškiai išdėstytas, tačiau prašau, nepamirškite, kad peržiūros mechanizmas, peržiūros procesas yra tai vienas iš daugelio žingsnių. Mes dar turėsime kalbėti apie saveikumą, apie greitesnį sertifikavimą, apie liberalizavimą vidaus keliaivių pervežimų, apie infrastruktūros paketą, kuris galbūt leistų E, sukurti Europinę erdvę. Aš labai tikiuosi, kad šiame komitete greitai įvyks diskusija šitame ir apie atsėjimą. Tačiau nesuplakime visko į vieną, nes kitaip mes paralyžiuosime patį save. Na ir galbūt aš kiek ir per daug aš tai susipuoliau, tačiau noriu pasakyti, kad komisijai kol kas susidaro štai maždaug toks įspūdis. Merci, euh, merci la Ačiū dėkojame komisijos atstovui atstovui. O dabar aš pabaigai žodį suteiksiu poniai Serakijanė. Sì, grazie, Presidente. Ma, mm... Ačiū pirmininkė. Noriu paklausti. Komisija Ar visi komisijos departamentai jau taip labai sutarė? Aš kalbėjausi su komisijos nariu Kalasu ir jeigu dabar jau komisija sako, kad už, at, yra už atsėjimą. Pasiklausiu skirtingų komisijos narių pasisakymų, taip pat komisijos atstovo pareigūnų pasisakymų apie atsėjimą. Įdomu būtų palyginti tuos pasisakymus. Ir, na, priklausomai nuo to, kas kalba, ne visada tos požiūris yra labai aiškus ir aš netgi girdėjau prieštaringų pasisakymų. O pasiūlymas dėl direktyvos peržiūrėjimo, dėl pakito peržiūrėjimo buvo patiktas parlamentui labai vėlai ir dabar girdime, kad komisija nori viską paspartinti. Ir kad komisijai reikia laikytis e, priimtų sprendimų ir pasiekti sparčios pažangos, na, svarstant šią e, esminės peržiūros direktyvą. Taigi, iš pradžių komisija vėlavo, paskui jos pasisakymai, su savo pasisakymai nebuvo visiškai aiškus ir būtent šioje srityje parlamentas tikrai net, visiškai netrokšto lietai dirbti. Uh, bet mums reikia reaguoti į Teisingumo teismo nutartis, mes turime plataus užmojo tikslų, mes norėjome pasiekti pačios pažangos ir sukurti vieningą Europos geležinkelių sistemą. Ir būtent todėl, manau, parlamentui reikia įsigilinti į atskiras pasiūlymo dalis, pateikti kompromisiniai pasiūlymai Mes jau kai ką aptarėme, jau surengėme diskusijas kai kuriais klausimais. Žinoma, mes esame pasiryžę siekti kiek įmanoma didesnio paprastumo, kalbant apie reguliuotojo instituciją. Be abejo, kai kurios nuostatos, kurios viską mm, be priežasties komplikuoja, gali būti išbrauktos. Ir šešėliniai pranešėjai pritarė nemaž daugeliu pasiūlymų ir mes bandėme parengti bendrą pasiūlymą, nu, numatyti stiprią nepriklausomą reguliuoto instituciją, kuris galėtų užtikrinti skaidrumą ir susidoroti su jam patikėtomis užduotimis, kurios yra išdėstytos kompromisiniuose pakeitimuose. Kalbant apie supaprastinimą, veiklos supaprastinimą. Reikės peržiūrėti nuostatų šiuo klausimu aprepti. Toliau Baltijos valstybės. Man atrodo, kad ponas Zylė šį klausimą yra kilęs nemažai kartų. Aš pati nenorėčiau įrašyti kažkokios išimties tų valstybių atžvilgių, tačiau turime atsižvelgti į jų keliamus klausimus ir taryba taip pat dirbo šioje srityje. Taigi pakartosiu. Manau, kad parlamentas turi būti pakankamai ambicingas savo planuose. Manau, kad turime kalbėti apie nacionalinį reguliuotoją ir, ir remiantis mūsų kompromisuose išdėstomis nuostatomis galime siekti didesnio skaidrumo. Kompromisuose mes nekalbame apie atsiejimą. E, skaidrumas yra susijęs su sąskaitų atskirimu apie priežiūros valdybas. Ir būtent čia galite tikėtis didesnio aiškumo, kaip pirmininkas ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir kalbėjo. Uh, mes norime parengti aiškesnės e, infrastruktūros operatorių taisyklės. Toliau, finansavimo klausimų parengtas neblogas kompromisas dėl deleguotojų teisės aktų. Čia irgi viskas gana aišku. 13 raipsnis dėl priežiūros ir remonto darbų, pa, pagrindinių paslaugų. Aš galiu toliau dirbti kompromisų klausimų, tačiau nemanau, kad šiuo metu dar kažką galėčiau padaryti, nes tie pasiūlymai mus pasiekė gana vėlai. Ačiū poniai Sirakianė už e, š, paskutinį pasisakymą ir diskusijos šio klausimu atrodo baigtos. Dabar periname prie kito dabar tvarkės klausimo. Tai yra pranešimo dėl 2012 transporto biudžeto svarstymo. Pono Liberatski, atrodo, nėra ir kažkas kitas, atrodo, padarys e, pranešimą jo vardu. Ja. Liber, e, kolega Libera. Pone pirmininkė, sako ponas Alkadraui, tai ponas Liberatskis negalėjo ateiti į posėdį, todėl perdavė man, patikė man e, užduoti, išsakyti jo e, pastabas. Praneš, jo pranešimo projektas, aišku, paremtas komisijos pateiktų biudžeto projektu. Tuo tarpu paaiškėjo ir tarybos pozicija kai kuriais klausimais. Ir reiktų sureaguoti į ją mūsų diskusijose. Pradėkime nuo geros žinios. Komisija atsiliepia į mūsų pasiūlymus dėl trijų eksperimentinių projektų, kurie buvo pristatyti. Vienas jų skirtas kultūriniam ir pramoniniam Europos paveldui, toliau turizmas ir prieiga visiems ir trečiasis projektas skirtas Europos visų transporto rūšių informacijos ir rezervavimo sąsajai. Taigi, mes norėjome, kad būtų pritarta visiems trims, kad visų šių trijų projektų vykdymai būtų pritarta. Komisija nekomentavo pasiūlymo dėl e, projektų, dėl paveldo ir prieigos visiems, o dėl e, e rezervavimo sąsojus ir rezervavimo infor, informacijos sistemos komisija labai pozityviai sureagavo ir patikė kitų pastabų. Ir taip pat tik ta komitologijos pagrindų ir tai yra tikrai gera žinia. Netokia gera žinia yra tai, kad koreperai ir ambasadoriai su tarybos pritarimu birželio 22 dieną paragino e, atsisakyti keleto biudžeto eilučių, išbraukti jas. Tam tikrą prasme tai gerai. Numatyti apkarpyti kai kurias išlaidas, pavyzdžiui, 10 milijonų eurų sumažinti 2012 biudžete numatoma finansavimą, tai beveik 0,6 procentais mažiau nei komisijos pasiūlyme, dar, dar daugiau mažinama. O mokėjimų, mokėjimų dalyje e, siūloma sumažinti 112 milijonų eurų finansavimą. Toliau dėl tra transeuropinių transporto tinklų biudžeto iškilo sunkumu irgi pasiūlyta apkarpyti 101 milijonų eurų mokėjimų dalį, tai yra 11,5 procento apkarpyti, lyginant su pradiniu komisijos pasiūlymu dėl 2012. Jūro agentūra. Vėlgi taryba pasiūlė sumažinti 7,3 milijono eurų e, lyginant su bendru 35,4 milijonų euro pradiniu biudžetu. Taigi, komisija mus palaiko dėl eksperimentinių projektų, tačiau turime būti labai atsargus, e, analizuodami skaičius biudžeto projekte, nes mes Mūsų komitetas pageidauja priimtino minimumo, o taryba jau nueina, jau siūlo žemesnius e, skaičius, pavyzdžiui, transeuropiniai tinklai ir transportas, kaip viena iš tričių. Taigi tokia yra padėtis. Siūlau dar dvi dienas pamastyti. Birželio 27 yra atsiprašau, Liepos 27 yra ta diena, kuomet reikia pateikti galtinį atsakymą, reikia padaryti su frakcijomis ir parengti bendrą strategiją. Ačiū. Aš taip pat noriu pasisakyti, kadangi aš buvau šešėlinių pranešėjų dėl šio pranešimo. Noriu vis pirma pasakyti, kad pranešimo tekstas, kurį pasiūlė ponas Liberatskė, tikrai puikus, daug komentarų neturėjau apie frakcijos vardu Ir tik tai iškilo kai kurių niuansų dėl agentūrų biudžeto, bet tai visada opi tema. Ir visada ją reikia svarstyti detaliau. Daug, daug ką pridurti neturiu po pono Elkadravai pasisakymo. Tai, na, džiugu, kad dėl tų projektų, bet tai yra tikrai nedidelė biudžeto dalis Džiugu, kad komisijos, komisija atsižvelgia į mūsų pasiūlymus. Mes tikimės, mes ypač tikėjomės, kad bus skirtas biudžetas e, turizmo sektoriui. Taigi, e, tai aktualu užtikrinant e, transport, turizmo sektoriaus stabilumą. Toliau, koreperų posėdžio pasiūlyti sprendimai. Kai kurių valstybių pozicija yra um, mažinti mokėjimų dalį dėl, tai aiškiai, žinomų priežasčių, tačiau kai kuriais atvejais siūlymai sumažinti yra tikrai dideli, atžvelgiant į tai, kad komisijos pasiūlymas buvo visai logiškas ir protingai pagristas. Uh, Ir čia kalbu apie pasiūlymus, kurie, kuriuos patikė komisija ir kurie tikrai buvo realistiški. Ir norėčiau akcentuoti dar kai ką. Kuomet jau daugiau kaip metus, kalbėdami biudžetą, mes akcentuojame infrastruktūros klausimus ir taip pat apie apie, apie tą gelbėjimo fondą. Taigi tame kontekste šie pasiūlymai yra tikrai sunkiai suvokiami ir ne, nelabai primtini. Jeigu dar kartą, e, kalbant apie jūro agentūrą, noriu priminti Jums, kad egzistuoja esminiai konceptualūs požiūrio skirtumai tarp tarybos ir transporto komiteto į agentūras. Ir reiktų pažymėti, kad, kad pavyzdžiui, tarybos nuomonė agentūros yra tiesiog viena iš administracinių išlaidų įlučių. Ir labiausiai stebinantis dalykas yra tai, kad remiantis e, sutarties nuostatomis, e, joms tarsi nenumatoma jokios paramos 2012-aisiais, neatsižvelgiant į sutarties nuostatas. Čia ypač kalbu apie jūro agentūrą ir. Ir turime. E, čia, čia atrodo, skiriasi politinės deklaracijos dėl to, kad reikia investuoti infrastruktūras, kad reikia e, užtikrinti integraciją ir kad siekti geriau koordinuoti e, politiką e, Europos agentūrų atžvilgių ir kita vertus biudžete elgtis visiškai kitai, bandyti jas tiesiog iš, išnaikinti. Ir e, užbaigdamas noriu pasakyti, kad, kaip ir sakė Seidel Kedraui, taryba pateiks savo projektą 22 dieną, bet tikriausiai tai ir bus koreperų pateiktas pasiūlymas. Ir iki 27 dienos turime laiko teikti pakeitimus. Ir noriu priminti, kad praėjusiais metais mes buvome priversti teikti pakeitimus, dar nesulaukė tarybos pasiūlymo. Na, šiuo atveju viskas bus geriau. Turėsime dar savaitę. Ir dabar žodį suteikiu ponui Starksui. Jūs kalbėsite tai kažko kito. Jammer genoeg in het ziekenhuis is en, en moet uh, geopereerd worden aan haar rug. Dus, maar... Taip, aš kalbu už eh, mūsų kolegę Gezinę Meister, kuri dėja yra ligoninėje. Eh, jos laukia operacija. Taigi norėčiau pasidalinti kai kuriomis mintimis dėl šio pranešimo. Ačiū ponui Liberatski. Jo nuomonė ganėtinai gerai ir mūsų frakcijos e, poziciją atspindi, ypač šeštas ir septintas punktai dėl jūrų politikos ir turizmo politikos klausimų. Hmm, bet reikėtų mūsų manimo dar grįžti galbūt prie pirminio komisijos pasiūlymo, kadangi korepere, ko gero, nepakankamai buvo atsižvelgta į šių politikos sferų um, svarbą, pavyzdžiui, uh, 6.3, TNT projektai apie 10 milijonų, visiškai nesuprantamas skaičius. Ir tai visiškai nesuderinama su transporto politikos tikslais. Toliau bandomieji projektai, kurie buvo paminėti. Turime būtinai juos įgyvendinti Ir ypač tai pasakytina apie integruotą bilietų išdavimo sistemą. Turiu klausimą, pažiūrėjau, kodėl e, ta sistema pribojama trimis valstybėmis narėmis, kodėl ne, ne visoms taikoma. Taigi komisija būtų gerai, jeigu atsakytumėte. Pone Starksi, dabar pone Forster, kuri taip pat atstovauja šešėlinį pranešėją. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Visiškai akivaizdu, pana Štark tik pateikė mums pavyzdį projekto, kurį mes uh, palaikytumėm. Uh, Europos oro erdvės kūrimas yra labai svarbus visiems, tačiau aš nenoriu dabar gadinti visiems nuotaikos. Kita vertus, pon Liberatskė, e, pranešimas yra labai trumpus, trumpas. Ir galiu pasakyti, kad visur kalbama tik tai apie daugiau lėšų, didesnį valstybinio sektoriaus finansavimą, didesnį finansavimą ir panašiai. Tačiau aš nelabai įsivaizduoju, iš kur paimti visus tos pinigus. Aš manau, kad mes visą laiką laikėmės nusiklios pozicijos. Jeigu yra ištekliai ten, reikėtų be abejo perskirsti lėšas. Jeigu turime naujus projektus, reikėtų ieškoti lėšų turimuose biudžetu. Mes visuomet kalbame apie milijonus ir milijardus. Tačiau jokių kitų pinigų iš dangaus mes nepaimsime. Taip, mes kalbame apie bandomuosius projektus, apie turizmą ir panašiai. Tačiau kodėl mes turėtumėm finansuoti bandomuosius e, projektus, tokius kaip, pavyzdžiui, integruotas bilietų išdavimas. Jeigu mes kalbėsime apie gelžinkelių sektorių arba kitus transporto formas, tai atitinka paties verslo interesus. Jie turėtų būti suinteresuoti, jeigu nori plėsti savo verslo apimtis. Taigi tikrai ne ES turėtų pilti srautus pinigų į tuos projektus, kuriuos pats verslas turėtų gyvendinti. Mes be abejo galime nustatyti gairias, pasiūsti tinkamas žinias, tačiau mes turėtumėm uh, e, nustoti laikytis kas politikos, kad jeigu norite padaryti XY ar Z kažkokį tai projektą ar iniciatyvą ar panašiai, uh, ieškokite lėšų patys. Mes e, taip jau nemažai tų pinigų esame įdėję. E, pavyzdžiui, kalbant apie turizmo sektorių, e, konkurencija šiame sektoriu yra labai didelė. Ir be abejo, vertėtų vienyti savo jėgas šio sektoriaus atstovams, kad jie pritrauktų daugiau turistų, tačiau tai yra jų pačių interesas. Taigi, kaip sakant, aš turbūt iš tikrųjų šiek tiek E, sugadinsiu nuotaiką, bet turiu konstatuoti, kad pinigų, papildom pinigų nėra, reikia panaudoti esamas lėšas ir kuo efektyviau. Ačiū toliau, panas Kramer. Ačiū, aš kalbu už ponę Dion, kuri yra susitikime su, kuri yra išvykusi į kelionę su delegacija. Dėl biudžeto projekto. Tai politika išreikšta skaičiais ir kai um, yra bent kartą užsimenama apie Lisabonos sutartį ir dar ypač taip kaip mes ir didžiuojamasi Lisabonos sutarties nuostatomis, tai privalo būti numatyta atskira e, antrašinė dalis e, tausiai transporto politikai. Mano manimu, tai yra visai įmanomas dalykas. Per praėjusius metus bent 55 milijardai buvo investuoti į į branduolinės sintesės um, energetiką. Ir jeigu susitelktume ties naujais moksliniais tyrimais, um, galėtume išspręsti kai kurias problemas, nes jau anksčiau sakėme, kad jeigu investuotume, pavyzdžiui, į riedmenis daugiau, tai tada per pus mažiau pinigų prireiktų geležinkelių transporto sričiai ir daugelį problemų, kaip mat, išspręstume. Taigi, kai kur mums reikia to bendro finansavimo projektų į um, projektų veiksmingumą ar efektyvumą. Taip pat dar dėl tų um, didžiųjų, stambiųjų projektų ganėtinai garsiai kalbatės. Europoje esame nustatę kai kurios koridorius eismo, bet su jais dar yra problemų, yra įvairių nacionalinių ir europinių pavyzdžių jų finansavimo. Pavyzdžiui, imkime Baltijos ir Adrijos koridorių. Nuo Talino per Varšuvą praktiškai iki viduržemio jūros jis eina. Uh, penktasis koridorius. Siekiama jį išplėsti iki geležinkelių, bet tuo pat metu siekiama ir, kad tas koridorius kirstusi su kitu koridoriumi Paryžius, e, Bratislava per vieną. Ir būtent prancūzai nori tą koridorių įrengti, įrengdami du tunelius, bet žinome, kad nei vienas, nei kitas dar mūsų gyvenim, per mūsų gyvenimą nebus užbaigtas statyti. Ir tada būtų galima numatyti kitą trasą iš tikrųjų sausumos keliu, kuris taip pat kirstusi su penktu koridoriumi ir sutaupytume net ir pinigų, nestatydami tų tunelių. Taigi ne visada reikia ieškoti tų papildomų lėšų, papildomų pinigų, tiesiog žiūrėkime į tai, ką turime ir bandykime kuo įmanoma veiksmingiau tuos pinigus panaudoti. Sukūna. Oh, ponas Kūn. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pateikti klausimą komisijai susijęs ir su tuo, ką minėjo prieš tai ponas Krameris. Tai yra, kai jeigu per artimiausius 10 metų keleivių ir krovinių gabenimas patirs 20 procentų augimą, o magistralės prioritetiniam krovinių transportui bus papildomai apkraunamos, tai būtent ši transporto sritis suvaidins labai svarbų vaidmenį, bet Kol kas galime investuoti tik į tam tikrą infrastruktūrą dėl kai kurių taisyklių. Pavyzdžiui, MRTS, imkime kaip pavyzdį, čia investuojame į tam tikrą infrastruktūrą ir turime 450 milijardų eurų per metus tokį numatytą biudžetą, bet panašu į riedmenis negalime investuoti ir veikiau investuojame į apsaugą nuo triukšmo. Tačiau žymiai geriau būtų investuoti į pačius riedmenys, į stabdymo naujas sistemas, jų dėgymą ir taip toliau, į naujesnės technologijas. Ir jeigu per atmiausius dešimt metų modernizuotume visus riedmenis, tai stopytume 4,5 milijardo euro, eurų. Ir aišku, valstybės narės turėtų dalyvauti tam procese, pačios geležinkelio įmonės galbūt taip pat. Jeigu čia galėtumėm numatyti eilutę su 300 ar 350 milijonų eurų, manau, būtų labai labai puikia priemonė. Dabar ponas Bonucci komisijos vardu, kuris atsakys į šį klausimą. Prašau, direktoriau. Ačiū pirmininkė. Komisija be abejo logiškai visiškai palaiko pranešėjo pasiūlymus atkreipdama dėmesį. Aš nenoriu iš naujo pradėti dilintis į kai kurių žodų klausimų smulkmenas, bet norėčiau paraginti jūs įsigilinti į e, agentūrų biudžetą. 2011 mes bandėme e, perdislokuoti personalą, siekti veiksmingesnio jų darbo. Ir 2012 buvo prašyta finansavimo keliems postams. Ir tai yra svarbiausia, tai yra esmė kad ats, ats, reaguojant į tarybos pasiūlymus, EMSAI, trijose sritise jo, jos jį turi pradėti vykdyti naujas užduotis 2012 ir, ir taip pat e, oro erdvės už oro erdvę atsakingai agentūrai taip pat prašoma papildomai lėšų. Toliau dėl kitų klausimų, kurie buvo iškelti. Vi, Europos vieningo uh, dangaus iniciatyvai buvo sumažintas finansavimas 30 procentų, taigi kokiu, kokią spartą galime tikėtis čia uh, progresuoti. Toliau mokslinių tyrimų srityje uh, kalbant apie racionalų išteklių panaudojimą. Be abejonės. Galime kalbėti ir apie e, riedmenis, apie jų kokybę ir apie jų susijimą su triukšmo klausimais ir triukšmo mažinimu. E, reikia pakeisti teisinę bazę reglamentuojant šiais klausimais, tai nėra vien tik tai biudžeto klausimai, sakyčiau. Kalbant apie kitus aspektus, aš neturiu daugiau ką pridurti ir mes, kaip jau sakiau, sveikiname pranešėją, išanalizavus situaciją ir pateikus tokį pranešimą. Sudėkti. Mes pritarėme jūsų nuomenį, ačiū. Aš norėčiau dar kartą suteikti žodį pranešėjai, bet jo čia nėra. Ir todėl siūlau perėti prie kito dabar tokės punkto. Pranešimo dėl keleivio duomenų įrašų duomenų daudojimo nuomonės rengė yra ponė Lichtenberger. E, ponas Krameris atrodo. Pone Lichtenberger atrodo flirtuoja su kaimynu, bet jums aktualesnis tikriausiai turėtų būti šis dalykas, mano pristatytas pranešimas. Tiesiog norėčiau priminti prieš jums padedant savo pristatymą, kad tarybos. Norite kalbėti? Kad tarybos pasiūlymas dėl biudžeto e, turi pasirodyti du, e, Liepos 22, o mes turime pakeitimus pateikti iki Liepos 27. Ir e, kad, dokum, kad balsuoti dėl šio dokumento turėtumėme spalio gale ne, spalio pradžioje. E, rūpiučio 30 komitete mūsų susirinkimą, mūsų posėdis po vasaros ir plenarnėme posėdėje spalio mėnesį siekiant susitarimo iki metų pabaigos. Taigi, ponia Lichtenbergas, žodis jums dabar. Ja, herzlichen Dank. Ähm, die ähm, Dėkoju. Klausimas dėl keleivių duomenų panaudojimo, perdavimo jau per praėjusią kadenciją buvo mūsų svarstymo objektas ir aršių um, debatų tema. Ir tie, kas dirbote parlamente praėjusią kadenciją, ko gero pamenate, kad ir klausimai su ekspertais šios srities buvo labai įdomus ypač kai buvo kalbama apie duomenis iš CRS sistemų, bilietų rezervavimo sistemų. Girdėjome daugelį įdomių dalykų apie duomenų neatskiriamumą, apie duomenų e, paketų panaudojimą ir taip toliau. Savo parengtoje nuomonėje stengiausi visą tai, ką kas nuo to laiko dar įvyko šioje srityje ir taip pat e, teisingumo teismo sprendimus visus apžvelgti bei Europos domenų apsaugos ombudsmeno e, pagrindinių teisių tarnybos ir taip pat tarybos teisės tarnybos nuomonės e, apžvelgti stengiausi, o taip pat ir, pavyzdžiui, Vokietijoje priimtus konstitucinio teismo sprendimus paminiu, kurie aiškiai parodo, kad ir toliau šioje srityje dar yra nemažų spragų. Ar kalbėtumėm apie proporcingumą e, tokios sistemos, tokios priemonės taikymo, ar, pavyzdžiui, kalbėtumėm apie klausimą, ar mes pasiekėm apskritai tą tikslą, kurį išsikėlėme. Taip pat viena mums svarbiausių temų anuomet diskusijų metu um, buvo kaštų klausimas ir jį, manau, ir toliau reikia būtinai atsižvelgti, kai kalbam apie saugos, saugai skiriamus kaštus apskritai. Čia yra dar kai kurių neiškumų. Taigi visam tam kontekste bandžiau savo nuomonę formuluoti taip, kad būtų atsižvelgiama į tą naują um, e, teismų praktiką ir priimtus sprendimus. Ir raginu taip pat komisiją atlikti tyrimą išlaidų klausimų. Dabar dėl detalių. Teismų praktika parodo, jog problemų yra susijusių, pavyzdžiui, su terminais. Jie nėra visiškai iki galo aiškus, valstybėse narėse interpretuojami skirtingai, taigi teisinis netikrumas nemažas dėl to kyla. Ir kadangi tai yra antiteroristinė priemonė, mano manimo, antiteroristiniam kovos antiterorizmų kontekste ir turėtų būti naudojama. Taigi aiškiai reikia ir apibriežti naudomus terminus, bet tas nėra padaryta. Pavyzdžiui, ir kalbant apie duomenų apdorojimą, duomenų panaudojimą bei perdavimą trečiosioms šalims. Kadangi tai yra taip pat viena iš problemų, su kuriomis susidurėme. Tai yra, kad nepasiliekama tiesiog prie tų įprastinių mainų duomenimis. Jie yra perduodami arba galėtų būti perduodami ir toliau. Dar dėl saugojimo termino čia bandžiau orientuotis ir į tai, ką konstituciniai teismai valstybių narių šiuo klausimu yra pastebėję. Mano akimis žiūrint, čia principinis klausimas su oro transporto srities. Tai yra, ar keleivis rinkdamasis kelionę oro transportu automatiškai turi atsisakyti tam tikrų savo teisių, nes šiaip jau visi žmonės turi teisę į savo duomenų konfidencialumą, į duomenų ištrinimo galimybę, į šiuos dalykus turi būti pakankamai atsižvelgiama. Taigi matote, kad aš stengiausi kiek įmanoma aiškiau atsižvelgti į tai, kas nuo to laiko įvyko, kas yra pasiekta ir su tuo susiję ir mano siūlymai dėl pakeitimų. Jau turėjau galimybę su kai kuriais šešėliniais pranešėjais pasikalbėti, dėja ne su visais, dėl tos paprastos labai priežasties, kad um, per Strasbūro plenarinę savaitę tiesiog nepavyko rasti mums visiems laiko susitikti tinkamo, bet kaip ir anksčiau, taip ir dabar esu pasirengusi kompromisams ir tikiuosi, kad tai nebus rūpiučio pirmą, aišku, gal ir ne rūpiučio antrą. Kolega klausia, kodėl. neapkarpykime to brangaus atostogų laiko, parlamentarams to nedarykime, bet, bet kada vėliau tikrai esu pasirengusi susitikti su visais ir kaip teisės reikalų komiteto narė jaučiausi atsakinga taip pat ir ne tik už transporto klausimus ir atsižvelgimą juos, bet ir, ir e, už teisės pusę. Oro linijų bendrovės gali tikrai pareikšti visai pagristų prieštaravimų šiam kontekste. Reikia ieškoti Europoje vieno bendro kelio. Negali būti taip, kaip, pavyzdžiui, su duomenų sulaikymu. Viena vertus gal 15 metų kažkur terminas numatytas, kitur tik vieneri. Mes čia kalbam apie duomenis, kurie tam tikrų tikslu, kuris e, netitinka to paties paieškos duomenų e, tikslo, e, yra renkami ir vėliau panaudojami. Ir turime labai rimtai žvelgti šį klausimą ir apdairiai elgtis toliau, nes tai svarbu ne tik oro linijų bendrovėms, bet ir kitoms transporto sferoms gali turėti įtakos, gali turėti nemažos įtakos e, judumui ir galimybėms įgyvendinti šią teisę. Ačiū. EP e frakcijos vardu ponas Groš. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai pranešėjai. Deja, pono Degranės nėra. Čia salėje jis negalėjo dėja atvykti. Būtų pakalbėjęs dar šio klausimu, bet EPP e frakcija tikrai pasirengusi koordinuotis dar ir su kitais kolegomis, bet jau iš anksto galiu pasakyti, kad e, mano manimu tie jūsų pakeitimai siūlomi turėtų orientuotis į duomenų apsaugą, bet taip, kad e, nebūtų keliamos papildomos problemos. Jeigu yra aiškiai iškeliamas tikslas antiterorizmo prevencijos, tai čia paprastas pilietis galbūt ne, nebūtinai ir gali jau tarti savo žodį. Aišku, duomenys neturėtų būti naudojami kokiais nors kitais tikslais, neturėtų būti tuo duomenų rinkimu piktnaudžiaujama. Suprantu, kaip sudėtinga, aišku, sutarti teisinio pobūdžio klausimais e, tie sunkus nusikaltimai lyg buvo išeities taškas e, pradžioje. Mm, rekomenduočiau tiesiog ieškoti kokio nors sprendimo apibriešties, kuri tiktų visoms valstybėms narėms. Toliau dėl sistemos taikymo Europos viduje arba tarptautiniu mastu. Aš manau, kad reikėtų tartis tarptautiniu mastu, bet e, Europos viduje bent jau kas svarbiausia yra, kad direktyvos būtų vienodai e, taikomos, nes antraip situaciją tik dar labiau sukomplikuosime. Taigi, trumpai drūtai tariant, manyčiau, kad reikėtų dar koordinuotis tarpusavėje komitetams, taip, duomenų apsaugai, bet ne, nereiktų leisti, kad ta duomenų apsauga galėtų pasinaudoti ir um, sunkius nusikaltimus, vykdantis nusikaltėliai arba patys teroristai. Na ir taip pat dar raginimas nekomplikuoti dar labiau situacijos. Dėl poveikio kitoms transporto sferoms ir oro linijų bendrovėms aišku reikia tą poveikį mm, išmatuoti, ištirti tam, kad priemonės, kurios, būtų, kurios yra taikomos, būtų proporcingos išsikeltam tikslui. Dabar ponė Tikau, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidalinti kai kuriais pastebėjimais. Visų pirma, reikėtų akcentuoti tai, kad Europos valstybių padėtis skiriasi, vertinant keliaivio domenų įrašų sistemas. Kai kuriuose valstybėse net nėra tokių nuostatų, kitos valstybės tyria galimybės įdėkti tokias sistemas ir yra valstybių, kuriuose nėra nuostatų, jokių nuostatų šiuo klausimu. Ir todėl e, įstatymai reglamentuojantis šį klausimą skirtingose valstybėse narėse skiriasi. Mes kalbame apie nacionalinės keliaivių duomenų įrašų sistemas ir jų plėtojimą. Ir turėtų, reikėtų laikytis tam tikrų Europos masto reikalavimų ir nuostatų. Ir aš pritariu, mm, ką tik kalbėjusiam kolegai, kad reikia patikslinti apibrėžimus. Mano galva yra svarbu apriboti direktyvos apriepti, lyginant e, remiant, vertinant viską pagal komisijos patiktą pasiūlymą. Komisijos pasiūlymo apreptis yra per didelė, ypač dėl to, kad ypač vertinant duomenų saugojimo laikotarpį. Penki metai yra per ilgas laikas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį dar kai ką. Egzistuoja direktyva, kur minimas duomenų e, gautų iš telefoninių pokalbių saugojimo laikotarpis. Kalbu apie telefono e, įmonės, te, telefono op, op, paslaugų teikimo įmonės. Ir kai kuriuose valstybėse tos nustos buvo pakeistos. Rumunijos, Čekijos ir Vokietijos konstituciniai teismai pareiškė, jog jų nuomonė tos direktyvos nuostatos pažeidžia piliečių pagrindinės teisės susijusias su privataus gyvenimo apsauga, bei taip pat kitas pagrindinės teisės. Ir būtent todėl tose šalise, kurias minėjau, tos direktyvos įgyvendinimas vėluoja. Būtent todėl reikia atsižvelgti šį precedentą, kuris jau buvo sukurtas. Ir dabar svarstydami keliaivių duomenų įrašų naudojimo direktyvą, Turime išsiaiškinti, ar tai yra būtina ir kokius duomenys galima saugoti, e, laikyti ir juos apdoroti. Toliau, kalbant apie duomenų perdavimą bei tų duomenų pagrindų parengtų, parengtos analizės perdavimą trečiosiams valstybėms, tai čia taip pat turime būti labai atsargus, nes manau, jog tokių duomenų trečiosiams valstybėms ne, ne, negalėtumėme perduoti, ypač toms valstybėms, su kuriamis ES nėra pasirašusių dvišalių sutarčių reglamentuojančių tokio pobūdžio perdavimą. Mes kalbame apie e, privačius duomenis, e, informaciją apie keleivių privatų gyvenimą. Ir būtent todėl e, tie duomenys turi būti saugomi laikantis ES teisės aktų. E, Žinau, jog kai kuriuose valstybėse tokių teisės aktų nėra arba juose galiojantis reikalavimai yra žemesni nei ES. Ir duomenų perdavimas tokioms valstybėms turi vykti tik tai dvi šalių sutarčių pagrindų, kuriuose būtų nuostatos aiškiai numatančios panašią, tokią pat duomenų apsaugą tose šalise kaip ir Europos Sąjungoje. Uh, duomenų apdorojimas. Duomenys turi būti apdorojami ES teritorijoje. Valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių ir tokią galimybę užtikrinti. Noriu prisijungti prie kolegų, kurie akcentavo, kad labai svarbu nepamiršti ir kiek tai kainuos, kiek, kiek tų priemonių gyvendinimas kainuos. Kas finansuos tai? ir kaip apskaičiuosime kaštus, kokią dalį, kokia dalis kaštų teks operatoriams, valstybėms narėms, kaip apskaičiuosime e, tas, e, tos, tą kaštų dalį, ar mes turime priemonės tai padaryti. Ir dar vienas dalykas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį dar vieną dalyką. Jeigu norime užtikrinti, kad valstybės narės ne, neįtvirtintų tokių nacionalinių priemonių, kurių e, reikalavimai būtų žemesni nei direktyvos, reikėtų pamastyti, reikėtų pamastyti apie galimybę patvirtinti reglamentą, nes reglamentas yra geresnė alternatyva. Ta noriu pasiūlyti ir komisijai, ir kolegams. Ar negeriau būtų priimti reglamentą nei direktyvą? Aš e, lauksiu susitikimų su šešėliais pranešėjais ir tikrai norėčiau išklausyti kolegų nuomonių. Uh, Tai nepaprastai svarbis rytis ir turime elgtis labai atsakingai, priimdami teisės aktus šiuo klausimu. Merci, Ačiū, ponė Tikau. Dabar žodis ponui Sterksui. Ik spreek uh, in naam van Olle Smit en ik zal wat hij heeft opgeschreven in het Engels voorlezen. Ačiū. Kalbu. Smit eh, vardu ir aš noriu pasakyti. Uh, paskaityti anglišką tekstą. Taigi noriu padėkoti ponį Lichtenberger už tai, kad už puikiai parengtą e, pranešimą, kuris numato saugumą, integritumą ir kitus paslaugas e, keleiviams. Labai svarbu nesukurti papildomas biurokratinės naštos tiek keleiviams, tiek oro vežėjams, tokiu būdu ne, neapsunkinant e, laisvo judėjimo. E, tačiau labai svarbu Būtų pirma, domenų išlaikymo laikas ir kitas dalykas e, - tikslai, katalogas tikslų, pagal kuriuos būtų galima šios duomenys panduoti. Aš pilnai sunku supanšė, kad penkių metų domenų išsaugomo laikas e, yra per daug dosnus dalykas, per taryba norėtų dar labiau pratęs šį saugojimo laiką, taigi parlamentas turi tikrai laikytis. E, um, E, labai kietos pozicijos, tuo tarpu 300 e, dienų e, PNR saugomų laikotarpis be abejo vargu ar būtų pakankamas reikiams tikslams pasiekti. Taigi labai svarbu būtų ieškoti tinkamų sprendimų, galbūt būtų galima duomenys kažkaip anonimizuoti ir po to juos saugoti. Taip pat klausimas būtų, kam būtų galima panaudoti tokius duomenys. Kalbant apie rimtus nusikaltimus, vėlgi taikymo sistema yra per daug plati, per daug universali ir e, netinka pana tikslų. E, labai svarbu, kad būtų e, laikomas komisijos pasiūlymų ir PNR duomenys turi būti taikomi ne tik tai kovojant su turizmu, bet taip pat, pavyzdžiui, kai kuris atvejs kovojant su prekybos žmonėmis arba narkotikų kontrabanda. Tačiau visos sukaltimo kategorijos turėtų būti labai aiškiai apibrieštos ir nepalikti jokių slidžių interpretavimo galimybių. Ačiū. Ačiū Pane Staks, panas Bradburn. Ačiū pirmininkė. Aš galiu tik tai e, sutikti su daugelį dalykų, kurie buvo pasakyti, kitą vertus noriu paminėti taip pat kai kurios dalykus, kai kurios mintis, kurios buvo išsakytos, kadangi mes šiek tiek iš kitos pozicijos per ankstesnę e, parlamento kadenciją nagrinėjome tai e, teisingumo ir vidaus reikalų komitete kada mes e, analizavome tai darybų kontekste su JAF ir šios darybos dar ne iki galo baigtos. Taigi, man atrodo, kad yra vienas svarbiausias dalykas, kuris buvo paminėtas be kita ko daugelio kolegų, tai yra būtent tikslų, panaudojama tikslų apribojimas, kadangi jeigu mes rimtai norime sukurti sistemą, kuri būtų gerbiama ir kuri tikrai būtų taik, ta, pritaikoma praktiškai, ji turi būti apribota. Apribota visų pirma apibriešiant aiškiai nusikaltimus, kuriems tie tai galima būti panaudoti nardomenis. Ir čia negaliu sutikti su panas teksto pastaba, kad komisijos patiktas sąrašas yra labai platus. E, prisimenu, praeitoje kadencijoje mes e, sudurėme su labai panašia situacija, kai kalbėjom apie Europinį e, arešto orderį. Uh, ir mus patikino, kad šie dalykai bus naudojami tik tai rimčiausių nusikaltimų atveju. Tačiau e, galtinis e, rezultatas yra tas, kad dabar net ir keulių kontrabandai yra naudojamas Europos arešto orderis. Ir e, aš manau, kad tai tikrai nėra tokio lygio tarpvalstybiniai nusikaltimai, e, dėl kurių reikėtų šitą nagrinėti. Taigi pirmiausia turėtų būti laiškiai apibrieštas rimtas nusikaltimas. E, ar sunkus nusikaltimas. Panas Tirksas savo komentaruose kalbėjo apie prekybę žmonėmis, galbūt taip pat narkotikų kontrabandą. Taip, tai yra iš tikrųjų rimti tarptautiniai nusikaltimai. Tačiau komisijos pasiūlymas siekia daug toliau. Kitas klausimas yra E, kurios agentūros galės panaudoti šios duomenės. Ir ką aš norėčiau matyti šiame pranešime, tai būtų labai aiškus išdėstymas agentūrų, kurios turės tokį leidimą, kurios tokią prieigą. Kitaip sakant, vėlgi turėtų būti nusitę pribojimai, šitą informaciją negalėtų būti tiesiog platinama kitiems e, valstybinių institucijų departamentams ar panašiai. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė iš tikrųjų egzistuoja labai griežtos taisyklės, labai griežti apribojimai, pavyzdžiui, dėl domenų perdavimų iš pasienio apsaugos agentūros kitoms institucijoms. Uh, E, kadangi mes nepriklausome šiandieną erdvėje, tai be abejo mūsų pasienio institucijos surenka daug asmens duomenų, bet labai griežtai yra kontroliuojama, kam jie gali perduoti. Toliau e, saugojame laikotarpį. Aš labai linkęs sutikti su to, kas buvo kalbama apie saugojimo laikotarpį. Aš manau, kad mes turėtumėm rasti kažkokį tai kompromisą, jeigu norite, pavadinkime taip. E, kiek laiko tie duomenys gali būti naudingi, nes be abejo, jeigu ne, nesaugusite jų pakankamai ilgai, tai jie irgi net neš jokios naudos, tada net prasmės šis sukurti šią sistemą, tačiau taip pat turime užtikrinti, kad e, būtų pribuotas laikotarpis per kurį šie duomenys gali būti aktyviai naudojami. E, be abejo, galime atskirti e, aktyvų naudojimą ir pasyvų saugojimą kažkur tai archyvose. Ta irgi reikėtų aiškiai apibriežti. Dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti ypatingai kalbant apie ponas Lichtenberger e, pranešimo projektą. Tai yra priedo klausimas. Ir čia aš nesutinku su ponė Lichtenberger kai kuriais klausimais, e, kur nesiūlo išbraukti tekstą. Pavyzdžiui, nesiūlo išbraukti šeštai rinkinį, kur kalbama apie mokėjimą, informaciją, e, adresą, kuris siunčiamas sąskaitos ir panašiai. Jeigu mes kalbame apie žvalgybą, apie sienų kirtimą ar panašiai, jeigu jūs perkate bilietą kredito kortelę, e, lieka atsekamas e, pėtsakas, kur jūs išleidote pinigus. Jeigu jūs einate perkate bilietus grinais pinigais, be abejo, tokiu atveju atsekamumas ne, ne, atsekamumo nebelieka. Ir čia būtent ir glūdi problema. Mes turime mm, užtikrinti, kad e, galimų įtariamųjų mm, atsekamumas būtų užtikrintas tam, kad per įvarstinės žvalgybos procedūras mes galėtumėm juos atsekti. Toliau yra skirtumas tarp dažnų skraidimų programos ir dažnų skraidimų informacijos. Irgi mes turbūt turime tiesiog žinoti, kuriuom kryptim, kuris maršrutai žmonės skraido dažnai, bet neturime rinkti informacijos apie tai, kiek kažkokiu tai orlinių mylių yra sukaupę ar panašiai ir panašiai. Ir vėlgi, Pirmiausia, mes turime orientuotis į tą informaciją, kuri leidžia nustatyti potencialią grėsmę. Toliau 13 e, papastraipė dėl e, bilietų įsigijimo informacijos. Aš manau, kad e, čia irgi informacija, kuri gali būti labai naudinga tarnyboms, mėginčiams užkirsti kelių nusikaltimams. Na ir pabaigdamas noriu apibendinti, kad čia vėlgi ko gero per daug yra to vadinamo europinio PNR mechanizmo. E, e, be abejo, valstybės narėse vyksta daug kitų e, procesų, tačiau noriu pasakyti, kad kalbėdamas apie europinį PNR, mes turime nepamiršti, kad vyksta dėrybos su trečiosiomis šalimis ir negalime ignoruoti šio proceso, kada kūrėme europinę sistemą, kadangi būtų tiesiog kvaila ignoruoti tuos reikalavimus, tas taisyklės, kurios galioja, pažiūrėjau, sutarimuose su JAV, su Kanada ir panašiai. E, ir sukurti vienokią sistemą Europoje, kitokią santykiams su šiosim šalimis. Taigi aš manau, kad mes turim šios dalykus suderinti. Ir pirmininkė, aš labai lauksiu galutinio rezultato. Tikiuosi, kad galės taip pat pateikti pakeitimų, kurie būtų primtini tiek šelniam pranešėjim, tiek pranešėjai. Ačiū. Šiandien prabėjom toliau ponę Drahak. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Lichtenberger už pranešimo projektą, e, kuriuo siekiama geriausiai apsaugoti keleivių duomenis Ir noriu pasakyti, kad lybė komitete taip pat buvo akcentuojama, svarant šį pranešimą, e, buvo akcentuojama domenų apsauga, taip pat Europos kontrolieriaus vaidmuo, pagrindinių teisų agentūros vaidmuo. Ir m, mm, svarbiausia e, užtikrinti, kad tu, tu, kaip tos sistemos veiks 27 valstybėse narėse ir pasiekti, kad ta, to sistema padėtų kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu. Ir būdama transporto komiteto nare, norėčiau priminti Jums, kad pas, šis pasiūlymas dėl direktyvos negali niekaip komplikuoti e, keleivių ir oro e, vežėjų gyvenimo. Ir e, pratesiu kolegų mintis dėl tos direktyvos finansinio poveikio keleiviams bei oro vežėjams. Kita vertus, taip pat svarbu, kad ta e, duomenų rinkimo ir perdavimo sistema e, atitiktų e, oro linijų darbo veiklą ir kad nebūtų sukurta papildoma administracinė našta. Ir aš pateikiau pakeitimų būtent tuo klausimu. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Foster. Yeah, thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pritarti kitų kolegų pastebėjimams, taip pat ponui Bradbornui, jau išsakytams mintims, kuris turėjo išeiti. Dar turiu keletą minčių dėl ponos Lichtenberger pakeitimų, nes ji tikrai labai daug dirbo juos apibendrindama. Turime nepamiršti, kodėl mums iš viso reikalinga ši informacija. Ir kodėl. E, vyriausybės prašo informacijos ir galimybės ją saugoti ilgą laiką. Prisiminkime 2000 e, rugsėjo 11 įvykius, kitus uh, išpolius. Tai kainavo žmonių gyvybės ir būtent todėl mes prašome tos informacijos. Taip pat reiktų pasakyti ir apie tai kalbėjo mano kolega ponas Bretparnas, kasgi turi teisę e, tas, tą informaciją pasinaudoti ir kas turi teisę ją disponuoti. Turiu omeny tų atitinkamų institucijų darbuotojus. Pavyzdžiui, ta Junktinės karalystės pasienio agentūra dilba 12 tūkstančių e, darbuotojų, tačiau tik tai pusė procento visų tų darbuotojų turi teisę prieiti prie tokios informacijos. Taip ir turėtų būti, tas e, žmonių ratas turėtų būti labai ribojamas. Toliau kalbant apie, e, kalbant apie pateiktus pakeitimus. Vien, antras Pirmas, antras, septintas ir aštuntas pakeitimai. Ten kalbama apie rimtus nusikaltimus. Ir apsiribojama daugiau terorizmu. Žinoma, teroristiniai nusikaltimai yra svarbiausi, tačiau rimti nusikaltimai, kuriuos minėjo panas Aksas, čia tai irgi yra aktualu. Be abejo, reikėtų parengti geresnius apibrėžimus bet kolegos minėjo kontrabandą, galime kalbėti apie privartautojus, žmogžudžius, pedofilus. Na, tų nusikaltimų ir nusikaltelių pobūdis yra savaime suprantamas. Visi žinome, ką, ką, ką turime omeny, kalbant apie rimtą nusikaltimą. Mm, Ponas Bradbranas kalbėjo, pavyzdžiui, apie žmogų, kuris nesusimokėjo už automobilio parkavimą. Na, tai čia jau visai kitas atvejs. Tačiau reikia viską tiksliai paaiškinti. Negali išlikti ten tiesiog bendro pobūdžio nuorodai ir rimtus nusikaltimus. Dar vienas dalykas. Jungtinėje karalystėje Mes tikrai nesirengėme keistis, keisti jau geros sistemos e, šioje srityje, kuri pas mus veikia, nes e, Libė komiteto nariai lankėsi, e, Junktinė karalystė turėjo galimybę susitikti su pasienio agentūros atstovais ir jiems buvo paaiškinta, kaip ši sistema veikia. Ir aš esu tikra, kad toje agentūroje informacija, su informacija elgiamasi tinkamai. Ir galiausiai pakeitimai, kuriuose kalbama apie duomenų. Uh, laikymo laikotarpį. 6, 14 ir 50 pakeitimai. Kalbama apie aktyvų ir pasyvų laikotarpį. 30 dienų. Jeigu pasikalbėsite su teisės saugos pareigūnais ir pasidomėsite, kaip jiems pavyksta pagauti rimtus nusikaltelius, jie dažnai tuo užsima 3-4 metus, seka tuos asmenys ir tik tuomet juos pagauna nes e, jiems visiškai nesimoka su, suimti asmenį ir paskui jį pristatyti į teismą ir neturėti įrodymų prieš jį. Aš suprantu, ponios Lichtenberger, e, argumentus galbūt keturi metai, keturi su pusė metų, penki metai yra tinkamas laikotarpis, bet tas dabar numatytas laikotarpis nėra priimtinas, nes viskas priklauso nuo nusikaltimo pobūdžio. Yra tokių, kurie tyliai slepiasi teroristai, kurie 15 metų slapsos ir tik paskui kažką, kažko imasi. Na ir iš tikrųjų reikia sukurti ES masto sistemą, kad bent jau ap, turėtume gebėjimų pasipriešinti didelę grėsmę saugumui keliant tiems nusikaltimams, grėsmėms. Tačiau turime viską daryti pamatuotai, neperlenkti lasdos ir ne, ne, neapsunkinti gyvenimo lėktuvais keliaujantiems žmonėms, tačiau tuo pat metu norime e, užbėgti už akių tiems, kurie nori pakengti mums. Da. Ačiū ponė Foster, ponas Zasada. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący.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 saugumo užtikrinimas yra viena iš pagrindinių valstybės užduočių ir to taip pasiekti yra daugybė priemonių ir įrankių, pavyzdžiui, operatyvinė informacija, kurią renka saugumo tarnybos arba kontrolės institucijos oro uostuose. Šiandien kalbame apie duomenų, kaleivių duomenų informacijos panaudojimą siekiant užkirsti kelią galimiems teroristiniams išpoliams, kovoti su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais. Kolegos kalbėjo apie kaštus. Nagi pakalbėkime apie juos. Kalbame apie 600, 600 milijonų eurų. 16 e, milijonų tenka operatoriams iš tos sumos. Noriu užduoti klausimą komisijai, ką mes gausime mainais. Aš pritariu principiniai pranešėjos tezijai dėl to, kad turime sutelkti dėmesį kovate su terorizmu. Aš pritariu būkštavimams dėl, išsakytėms dėl to, kam tie duomenys būtų, bus panaudoti, ypač remiantis, pasiremiant be, labai bendrą sunkaus nusikaltimo nuostatą. Patirtis mums sako, kad E, labai detaliai viską e, surašius mes negalėsime pasiekti tikslų, tai trukdys mums siekti mūsų tikslų. Ir būtent apie tai mastau prisimindamas Europos arešto orderį. Tai tai yra labai iškalbingas pavyzdys. Tiek mano vardu ačiū. Ačiū ponas Zasada, ponas Higgins dabar. Much, again, like... Ačiū, ponė pirmininkė, ir kaip ir kiti kalbėsiai, norėčiau pirmiausiai pagirti ponė Lichtenberg, e, parengus ataskaitą, kurios tikrai reikėjo. Aš žvelgiu tris problemas, arba tiksliau tris pakeitimus laikau problematiškai. Su pirma, dėl 12 konstatuojamasis dalies arba preambulės punktam. Ten sakoma, kad e, viena iš pagrindinių temų diskusijose buvo direktyvos taikymas rytis. Tai yra, kiek plačiai jinai būtų taikoma, na, kai kalbame apie e, nusikaltimų rušis. Kai kas kalbėjo, kad reikėtų apriboti naudojimą tik tai terorizmo atvejais. Tačiau kiti, kaip teisingai pastebėjo, yra, nusikaltimai yra nusikaltimai. Mes galim kalbėti apie žmon, priekybą žmonėmis, apie narkotikų kontrabandą ir panašiai. Ir mes tiesiog turėtumėm turbūt kalbėti apie tuos sunkius nusikalstamus, kurie yra tarp valstybinio pobūdžio, kur nepripašys valstybių sienų ir visais tais atvejais turėtų būti galima naudoti šią duomenų bazę. Komisija įrašė dar vieną nuostatą. Valstybės narės gali e, išimti ištaikymas ryties tas rytis, išbraukti ištaikymas ryties tas rytis, e, tuos e, smulkesnius nusikaltimus, kurie nesudaro patingo poreikio ir kurie, e, kur, kur toks taikymas būtų ne, neproporcingas. Toliau kita problema, kurią minėjo pons Bodburn, ponė Faster, e, ponė Devirak ir ponas Terks. E, yra vėlgi 30 dienų klausimas. 30 dienų e, saugojimas yra juokingas. Kam apskaitai reikėtų tada rinkti tos duomenys, jeigu po 30 dienų jau bus išmetami? Aš manau, kad 5 metai yra visai pateisinams, visai normalus dalykas, kadangi, kaip ponia Fesar pastebėjo, terorizmas nedingsta pats savaime. Nesiniai Strasbūrė mes patys stovėjome tyloje, pagerbdami e, Londono teroristinių išpolių aukas, kurie vyko prieš keltą metų. E, taigi terorizmas iš tikrųjų glūdi iš kampo ir e, būtų jokinga ištrinti duomenės taip greitai. Galima būtų šios duomenės kažkur tai saugyklose laikyti dar ilgiau, iki 15 metų, aš asmeniškai nematau jokios problemos. Dar vienas dalykas būtų vėlgi svarbu nustatyti tam tikrus saugiklius. Tai yra, kad viskas būtų proporcinga, e, reikia nustatyti aiškę paskirtį, kada ir kur galima naudoti šio domis, kaip ir kaip pasirūpinti, kad šio domis nepatektų į netinkamas rankas. E, taigi, e, daugumoje atveju pranešimas yra iš tikrųjų puikus, tačiau šios trijos sritise aš visiškai nesutinku su pranešėjos nuomonė. Aš manau, kad e, reikia apsaugoti šios duomenys e, labai kietai, todėl kad tik tai tai leis e, užtikrinti pagarbą žmonių privatumą ir asmenės duomenims. Norėčiau suteikti žodį komisijai, akcentuodamas keletą dalykų, kurie, kuriuos minėjo daugelis kalbėtojų taikymos rytis, dom, elgesys, dom, domenų traktavimas. Ir E, tai yra svarbiausia dalykai. Dabar ponė Vesidų komisijos vardu. Uh, for... Ačiū. Ačiū, kad pakvietėte mus. Ir mes sveikiname be abejo, kad e, Trankomitetas įstraukė šitą procesą ir mm, rengia savo nuomonę dėl direktyvos projekto. Yra pora dalykų, apie kuriuos norėčiau pakalbėti. Yra du pakeitimai, kurie iš esmės kalba tik tai apie oro transportą ir su jos jūsų klausimus. Tai yra 10 ir 17 pakeitimai. Mes sveikiname abu šios pakeitimus ir e, džiaugiamės jūsų įnašu. Toliau visi kalbėjusiai palėtė esminius klausimus, kaip ir pasprančimas. E, ir tai be abejo nagrinėsiu su kolegos lybė komitete. Pasiūlymas iš tikrųjų yra labai svarbus, jis padėtų užtikrinti es vidaus saugumą. Ir tai yra taip pat labai jautrus, labai delikatus pasiūlymas. Daug informacijos susijusių su šio pasiūlymu yra riboto vartojimo, kadangi ši informacija yra jautri teisė, kur teisės saugos um, požiūriu. Komisija be abejo dabar dalyvauja darybose su Libio komitetu. Mes jau turėjome du susitikimus su jais, įskaitant šią susitikimą, kur kalbėjome apie e, proporcingumą ir būtinumą šio pasiūlymo. Ir ten buvo aptartos visos šios temos, kuris spaldėta. Tai yra taikymas rytis ir domenų saugojimo laikotarpis, domenų apsaugos režimas. Ir mes daug diskutavome šiom svarbiam temam su Lybė komiteto narys. Akivaizdu, kad pranešimo projektas, kuris, e, kurį čia nagrinėjate, gerokai pakeistų direktyvos taikymas rytim plačiai prasme. Ir e, turbūt nieko nenustebins dėl to, kad komisija norėtų e, pasilikti prie savojo teksto, originalaus teksto, kurį jinai pateikė. Mes manome, kad bent jau Europoje šis pasiūlymas e, būtų naudojamas kovojant su labai rimtais, sunkiais nusikaltimais. E, ir PNR duomenų panaudojimas, kovojant su sunkiais nusikaltimais, iš tikrųjų būtų labai naudingas mes manome, kad e, turime kalbėti apie nusikaltimus, kur minimali bausmė būtų trijų metų įkalinimas ir taip toliau, ir sunkesni nusikaltimai, na, ir visi pasiūlymai, kurie buvo teikiami teisėkros procese, kol kas kalba apie būtent e, Europos arešto orderį e, ir naudoja ten patiktą rimtų sunkių nusikaltimų apibrėžimą, dėl to mes manome, kad šitoks, e, šita apibrėžtis yra tinkama apskaitai Europinės teisės aktuose. Kalbant apie domenų saugojimą laikotarpį, be abejo, nėra tam tikros aiškios matematinės formulės, kiek tinkama būtų saugoti šitokius duomenys, tačiau kalbant apie PNR duomenys tikrai ne 30 dienų. To tikrai nepakaktų, nes per 30 dienų vidutinis e, asmuo retai kada keliauja kelis kartus ir dėl to nebūtų jokio judėjimo e, įrašo, jokių galimybių atsektis mens judėjimą. Taigi Mes manome, kad e, reikėtų pritarti e, valdžios institucijom, kurios sakė pagėdami, jog penki metai turėtų būti absoliutus minimumas, kiek tie duomenys turėtų būti saugomi. Ir vėlgi teisės saugos institucijose, e, Europos e, kontekste būtent penkių metų laikotarpis yra plačiai naudojamas taip pat ir kitom duomenų bazėm, e, kai kalbame apie kitokius duomenys, kurie yra laikomi būtent teisės saugos sumetimais. Taigi esama tam tikro konteksto, dėl ko mes pasirinkome pasiūlyti būtent penkių metų laikotarpį. Taip pat norėčiau paliesti dvi temas, kurios e, plačiai nagrinėjamos įstatym e, pranešimo projekte, bet šiandien kažkaip apie tai nebuvo užsiminta. Vienas dalykas tai yra domenų apsaugos režimas. Mūsų pasiūlyme kalbama, kad domenų saugojimo režimas turėtų būti siejamas su e, pamatinių sprendimų dėl domenų apsaugos, kur kalbama būtent apie domenų apsaugos režimą teisės saugos e, sistemoje ir pagal dabartinius teisės aktus būtent šis režimas ir galėtų, nors e, 96 metų direktyva gal ir numato kai kada e, aukštesnius duomenų apsaugos standartus, tačiau įstatymiškai nesada tai yra įtvirtinta. Dėl to mes pasiūlėme būtent tokį režimą ir tinkamą teisinį pagrindą. Dar vienas dalykas, kuris um, šiandieną vėlgi nepaminėtas, yra pirmojo devintojo pakeitimo pasiūlymai, kur kalbama apie PNR duomenų panaudojimą ir konkrečiai panaudojama e, e, mėginant įvertinti duomenų e, rizikingumo laipsnį. Tai vėlgi būtų viena iš pagrindinių funkcijų, kuris liktų PNR. Jeigu šita taikymas rytis būtų išbraukta, tai tiesą sakant, PNR duomenų panaudojimas būtų labai pribotas, nelabai daug kam jos galima būtų ir pritaikyti. Todėl aš siūlyčiau iš tikrųjų, aš raginčiau jūs e, peržiūrėti savo poziciją dėl šito pakeitimo. Kalbant apie kaštus, be abejo, tai yra labai svarbus aspektas, kadangi um, orvežiai neišvengiamai bus paliesti šio pasiūlymo. Um, na, komisija išanalizavo galimus kaštus, kurie e, papildomai e, teks e, orvežėjams. E, mes atlikome nepriklausomą tyrimą Taigi tai nėra vien tik tai komisijos atsiktinis vertinimas, bet ir atskira specializuota studija, kurią atliko ekspertai. Na ir e, kažkoks klausimas be abejo yra svarbus, tačiau e, reikėtų taip pat pabrėžti, kad nepriklausomai kokia bus galtinė suma, kalbame apie mažiau kaip 10 euro centų keleiviui. Tai netgi skaičiuojant labai e, pro, labai konservatyviai. E, taigi kaštai, galutiniai kaštai tikrai nebus tokie jau bauginantis, kaip gali iš pat pradžių pasirodyti. Na ir pabaigai norėčiau paliesti dar vieną labai jautrę temą. Pranešime kalbama apie mm, tarybos esės tarnybos nuomonę ir e, daroma nuoroda į mm, vieną tinklalapį, iš kur galima pasi, krauti, pasisiūsti šitą teisinę nuomonę. E, du dalykai. Pirmiausia, tarybos teisės tarnybos nuomonė. Ne, gal vienas komentaras. Tarybos teisės tarnybos e, nuomonė yra ribotų naudojimo e, dokumentas, jisai neteisėtai buvo nutekintas spaudai ir dabar jisai yra paskeltas viešai. Taigi aš manau, kad būtų bent jau korektiška išbraukti nuorodą į šią teisinę nuomonę, e, nes teisinės privilegijos gina visas tokias teisinės nuomonės ir nekorektiška būtų mm, daryti tokią nuorodą. Pane Lichtenberger, norite ką nors pridurti? No, I didn't leak the document because I didn't have it. A aš tikrai nenutekinau to dokumento, nes aš to dokumento neturėjau. Okay. Uh... Gerai. Uh... Galiu ir vokiškai. Taigi, Dėl kolegų pasisakymų, dėl pastabų, kurias perdavė šešėliniai pranešėjai ir kiti kolegos, noriu pasakyti vieną. Šioje diskusijoje nuolatos yra painiojamas, persiekiojamas pavienių m, mm, sunkius nusikaltimus padariusių asmenų, kai tais pavieniais atvejais yra numatytos nuostatos dėl tarpusavio teisinės pagalbos ir informacijos teikimo. O kitas dalykas yra visų keleivių duomenų analizavimas siekiant nustatyti, pavyzdžiui, ar koks nors asmuo vykstantis į Gvatemalą nėra prekiautojas narkotikais arba kitas vykstantis kur nors kitur ar nėra teroristas ir būtų analizuojamos tam tikros kelionių trajektorijos. Juk tikrai daug priežasčių gali būti vykti į Gvatemalą, į Šiaurės Indiją ar Pakistaną, galima ten turėti giminių ar draugų. Taigi kalba eina apie tai, kad būtų bandoma įtarimus patvirtinti ar išanalizuoti, peržiūrint duomenis visų keleivių, ta, ir tai reikštų, kad ir tų keleivių, kurie visiškai nieko bendra neturi su nusikalstama veika. Jeigu valstybės narės pačios apibrėžia tą sunkaus nusikaltimo tarp valstybinio savoką ir jeigu yra numatomos skirtingos bausmės už tokius nusikaltimus, susidursime su problema, kiekviena valstybė narė galės savo nuožiūrą, pavyzdžiui, ir mm, elementariausius nusižengimus įtraukti į tą sunkių, kabutėse, nusikaltimų sąrašą, dangstydamasi tuo, ne va čia um, vyksta kova su terorizmu. Aš tyčia užaštrinu, norėdama tiesiog paaiškinti, kokia yra ta padėtis ir koks svarbus tas proporcingumo klausimas. Jeigu būtų algoritmai, kuriais būtų galima naudotis, tai aišku yra ir tam tikra klaidų tikimybė ir tam tikri kaštai, kuriuos reikia atsižvelgti. Aš manyčiau taip, jeigu nutartume įvesti tokius mechanizmus ir juos susijėtume aiškiai su tam tikru tikslu konkrečiu, tai yra kova su terorizmu kai kurie kolegos jau minėjo pavyzdžius, ką norėtų matyti tam sunkių nusikaltimų sąraše, bet tai, kas pagal dabartinę sistemą yra įtraukta, kiek man susidaro įspūdis skaitant komisijos pasiūlymą ir, ir toliau bus įmanoma e, skirtingai tą savoką interpretuoti, tai labai daug įvairių tikslų galima numatyti, nes treji metai yra ganėtinai ilgas e, laikotarpis. tarpis Mm, ir gali būti susijęs su labai įvairia nusikalstama veika. Dėl to man tai labai svarbu buvo pabrėžti. Kitas dalykas yra duomenų saugojimo terminas. Kai kurie kolegos sakė, kad 30 dienų yra per mažai. Kolegė Tikau reiškia tam tikrus prieštaravimus ir taip pat kolegos iš mano šalies, iš Vokietijos šitą minėjo, kas būtų dar įmanoma pagal atitinkamų šalių teismo sprendimus. Tos šalis juk nenuneiksi, turi vadovautis savo konstitucinių teismų sprendimais. Nes ir čia yra kalbama apie duomenų, kurie visiškai nesusiję su jokiais įtarimais analizavimą. Dėl aktyvaus ir pasivaus vadinamo duomenų saugojimo reikia būti labai budriems, nes kalbam ne tik apie tai, kad duomenys turėtų būti anonimizuojami, bet ir apie, pavyzdžiui, užmaskuotus duomenys, tai reikštų, kad um, tiesiog vieną pakopą perkeliama ta galimybė peržiūrėjimo hierarchijoje. Dėl apmokėjimo už bilietą grinais ir kreditinę kortelę irgi yra skirtumų, ar, ar, ar mokėta grinais kasoje ar, ar kreditinė kortelė. Galima būtų sakyti, kiekvienas įtartinas, kuris susimoka už bilietą, um, grinaisiais. Bet yra dar kitas klausimas, ar ir kreditinės kortelės duomenys e, būtinai visus e, saugome. Aš mielai padiskustuosiu dar visais tais klausimais su kolegomis ir su nekantrumu laukiu įdomių diskusijų. Bet manyčiau, kad visgi, vis dėlto reiktų atsižvelgti į tai, kad nekalbam apie patį baudžiamą į persekiojimą apskritai. Kalbam apie tai, kad kiekvieno oro linijų keleivio duomenys būtų paimami, peržiūrimi ir jais galbūt apsikeičiama su be kita ko ir trečiosiomis šalimis, kai jau nebegalėsime sukontroliuoti padėties, kokiu tikslu tie duomenys yra toliau naudojami. Tad į tą prašyčiau visų kolegų dar kartą atsižvelgti, kai yra keliamos diskusijos dėl tarptautinio jau sistemos taikymo. Tikrai nesugebėsime tų dalykų sukontroliuoti, negalėsime Junktinėms Amerikoms, Amerikos valstijams paliepti, nedaryti vieno ar kito dalyko su, su duomenimis, kuriuos e, Junktinės Amerikos valstijos gavo iš Europos Sąjungos. Ir iš tikrųjų netgi buvo sulaukta prašymų teikti netgi daugiau duomenų, negu kad mes dabar esame numatę. Tai tiek iš mano pusės. Aš komisijos tą minėtą dokumentą irgi mačiau tik dėl to, kad jis mm, netyčia buvo nutekintas, ko gero. Bet e, taip pat kalbėjausi su kolegomis iš Libe komiteto. Buvo taip ir numatyta, kad kolegos mus informuos apie jūsų tarpusavio pokalbius, kadangi bendromis jėgomis norime priimti sprendimą. Ir mažiausia, ką noriu pasiekti, yra sunkaus nusikaltimo aiškiai apibrieštis, kadangi tas trejų metų bausmės skirimas yra tikrai valstybėse narėse traktuojamas skirtingai. Už įvairiausius nusikaltimus gali būti tokia bausmė skiriama. Pateiksiu dar ir savo ruoštų kai kurių naujų pasiūlymų, apie kuriuos galėsime vėliau diskutuoti ir taip pat mielai lauksiu ir jūsų minčių ir idėjų. Ačiū. Pakeitimus reikia pateikti iki, iki rugsėjo 7, o komitete balsuosime spalio mėnesį. Ačiū. Dabar pagal darbo atvarkę ateinu konvenciją ir mano paties pranešimo projektos svarstymas. Noriu tik tai pasakyti keletą dalykų įžangos e, pavydalu ir viską, tikiuosi, greitai aptarsime. Atin, prisijungimas prie Atenų konvencijos e, yra ilgalaikis klausimas ir parlamentas išsakė uh, savo poziciją, tik tai konvencija atsirado 74-aisiais, e, tik tai 2002-aisiais e, iškilo kai kurių klausimų, kurių jų neapima, pavyzdžiui, vežėjų atsakomybė. Nuo 2009-ųjų daugelis e, e, to, tos tos konvencijos protokolo klausimų įtraukti į es teisę, numatant taip pat ir prievolės e, jūrų vežėjams avarijos atveju. Po reglamento susijusio reglamentais įgyvendinimo komisija pateikė atnaujintą pasiūlymą dėl ES e, prisijungimo prie šios konvencijos jeigu estam šios komisijos šalimi, reikalingas parlamento pritarimas. Paprastai parlamentas pritarimą teikia rekomendacijos pavydalu. Šiuo konkrečiu atveju susidarė neįprasta padėtis. Po tarybos sprendimo patvirtinti dvi rekomendacijas, vieną iš jų pateikė mūsų komitetas, ji paremta šimtąją, šimtuoju sutarties straipsnių transportos ryties, kitas Kita rekomendacija teisės komiteto, ji paremta 11 protokolu, kuris apima papildomą bendarbiavimą civilinėse ir komersinėse bylose ir abipusi e, teismo sprendimų pripažinimą. Taryba nusprendė pasiemti dvigubų teisinių pagrindų, nes teisminio bendradarbiavimo srityje Danija yra paskelbusi, kad ji nedalyvauja tokiuose priemonėse ir e, yra atitinkamas tarybos sprendimas. Tačiau Danija saistys tie straipsniai, nes ji taps atskira e, susitarančiaja šalimi. E, pa, susitarimo teksto pakeitimai nėra priimtini ir yra galimybė arba atmesti tą susitarimą, jeigu jis mums nepatinka, arba jam pritarti. Siūlyčiau, jeigu kas nors nori siūlymų atmesti šį, šią sutartį. Tuos siūlymus reiktų pateikti iki e, Liepos 14-osios pirmos valandos po pietų. Atsiprašau, 15 valandos. Turėtume balsuoti dėl to rytoj po pietų, tačiau negalėsime, nes Teisės reikalų komitetas dar turi svarstyti šį klausimą, todėl transporto komitete mes dėl šio klausimo balsuosime spalio mėnesį. Ar kas nors nori ką nors pasakyti šiuo klausimu? Ponas Koza. Köszönöm szépen a szót. Szeretném megerősíteni, hogy nem leszek hosszú, rövid lesz a felszólásom. Ačiū už tai, tą žodį aš kalbėsiu trumpai. Ir pažadu, kad tikrai greitai baigsime šį punktą. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą. Aš palaikau projektą tiek savo, tiek savo frakcijos vardu. Ši kryptis yra labai svarbi, svarbu stiprinti keleivių teisės ir kaip pranešės sakė, mes čia kalbame apie ilgai užsitęsusią istoriją ir dabar atėjo tam tikras lūžio taškas, kai ES kaip tik tai imsis vieno iš kertinių vaidmenų šis ir tie noriu pabrėžti vieną idėją. Svarbu yra ne tik tai priimti konvenciją, kitaip sakant, pasirašyti konvenciją ar ją ratifikuoti, bet labai svarbu, kad būtų toliau ateityje stebima, kaip jinai gyvendama. Ačiū, panakose toliau, panas Kulson, komisijos vardu. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti keletą žodžių. Visų pirma, padėkoti Jums už e, Jūsų rengiamą pranešimą, taip pat ponui Kozai už jo pasisakymą. Taip pat noriu tiesiog pasakyti, kad kadangi ši konvencija, kad šią konvenciją konvenciją ratifikuos valstybės narės, e, galima, ji įsigalios tarptautiniu mastu daug sparčiau, nes es valstybės narės yra svari bendryje erdvės srityje. Taip pat, jeigu įmanoma, reiktų šį klausimą užbaigti iki 310-2012 e, reglamento įsigaliojimo, kad valstybės narės nedėlzamos imtųsi visų priemonių užtikrinančių tos sutarties ratifikavimą ir kad tai dar 2011-aisiais ir kaip jūs pats pažymėjote, Danija ratifikuos konvenciją atskirai. Ačiū. Okay, thank you very much. No. Ačiū. Tuo baigiame posėdžio darbo atvarkį ir dabar iš karto prasidės koordinatorių posėdis. Prašau visų išeiti tyliai ir po to pasidės posėdis.